So, then we open this uh, public uh, hearing uh, with... Pradėkime klausimus. Vystimuosiu komitete dėl ES paramos tvariam vystimuisi efektyvumo ir rezultatyvumo. Pirmi tai viešiai klausimai, kurias rengia mūsų komitetas šioje naujoje parlamento kadencijoje. Ir Spręsime klausimą, kuris man ir kitiems komiteto nariams atrodo labai svarbus, svarstant mūsų politikos priemonės, mūsų darbėtų labai svarbus klausimas. Tai yra svarbu vertinti ir skaičiuoti paramos vystimuose rezultatus. Tai taip pat yra svarbu siekiant užtikrinti visuomenės paramą. Be abejo, vis, visiems svarbu, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami tikslingai, tai taip pat labai svarbu ir paramos donorams ir gavėjams. Ir turbūt visi galime sutikti dėl šių pagrindinių dalykų. Tačiau taip pat svarbu yra ir visos smulkmenos. Kaip užtikrinti veiksmingumą ir efektyvumą. Taip pat, kaip geriausia būtų tai matuoti ir vertinti. Kai kuriais atvejais rezultatai būna mažiau apčiopiami, tačiau visuomet rezultatai yra labai svarbu. Ir e, pažanga vyksta ir mėginti vieni kitus, tačiau taip pat ir kurėti inovacijas. Šiandien mes turime progą pasimokyti ir sužinoti, kaip pastaruoju metu buvo formuojamas efektyvios paramos e, konceptas ir kodėl būtent toks formavimas vyko. Taip pat mes suprantame iššūkius, kurie kyla vystimosi paramai ir reikia taip pat spręsti, kaip geriausia būtų tuos iššūkius įveikti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad svarbu būtų neapsiriboti mūsų komitetų darbų šiandien, bet taip pat galvoti ir apie komisijos darbą ir kitus veikėjus, kurie dirba vystimuose bendradarbiavimo srityje. Rengsime pranešimą savo iniciatyvą dėl paramos efektyvumo didinimo. Tai darysime artimiausių metų. Tad labai džiaugiuosi, kad šie klausimai padės parengti tą nuomonę. Mūsų komiteto koordinatoriai nominavo Hildegard Bentelę kaip narę, kuri bus atsakinga už šio renginio organizavimą, taigi padės moderuoti diskusiją šiandieną. Taip pat šiandien su mumis yra puikūs ekspertai. Norėčiau su visais pasisveikinti šiltai. Sveiki atvykę į Europos parlamentą, į mūsų klausimus. Jau šalia mūsų sėdė ambasadoris Tomas Gas. Jis yra globalios partnerystės efektyviai vystimosi partnerystėje bendrapirmininkis bei Šveicarijos vystimos ir bendrabiavimo vykdantis direktorius. Tomas ir pradės klausimus. Sveiki atvykęs į komitetą. Taip pat labai džiaugiamės, kad EBPO vystimosi paramos komiteto pirmininkė Suzana Morhead taip pat prisijungia prie mūsų. Komitetas yra labai svarbus veikėjas vystimosi bendrovėms rytyje. Taip pat sveikinuosi su svečiais, kurie iš labai toli atvyko. Vitalis Medža iš Kenijos. Štai kur jūs. Labadiena. Jis atstovauja Afrikos pilietinę visuomenę ir, kaip supratau, čia vaidins du vaidmenis. Visų pirma, kalbės kaip Reality of Aid Africa, paramos Afrikoje realybė direktorius ir taip pat kaip uh, Patatinės partnerystės bendra pirmininkis. Ir toliau. Jean Leticija Saldana ir Euro, Eurodat Europos skolos ir vystimosi tinklo direktorė kalbės apie vystimosi NVO, kuris veikia Europoje. Taip pat išklausysime šiuos svečius po to, kai baigsime pirmą etapą diskusijų, raginu visus kalbėti e, laisvai, konkrečiai ir tu pačiu nekalbėti per greitai, kad e, vertėjai galėtų išversti. Ir galėsime taip pat aptarti kai kurias klausimus susijęs su mūsų nuomonės rengimu. Pirmiausia, tik su žodį ponui Tomui Gasui, kuris pristatys šią temą, jos apimti. Tomas Gas GPEDC bendrapirmininkas yra nuo 19 metų birželio mėnesio ir jis ten atstovauja EBPO šalims. Tai bus ne, 11 metais bus tik tas e, aukšto lygio forumas ir jį steigus GPEDC dalyvauja 117 šalių, taip pat daugybė atstovų iš įvairių NVO ir kitų veikėjų, kur, kurie kartu siekia padidinti uh, paramos veiksmingumą. Ir GPEDC siekia skatinti naudoti pasaulygiai pripažintus paramos principus, kur turėtų užtikrinti paramos efektyvumą. Tie principai tai yra visų pirma atsakomybės prisėmimas, rezultatų svarba, abipusis e, atsakingumas ir skaidrumas. Na, dabar čia nebekalbėsiu ir suteiksiu žodį ponui Gas. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė moderatorė, garbėjai parlamento nariai, ponė komiteto pirmininkė, ponės ir ponai. Labai dėkoju už šią puikią galimybę dalyvauti šiame posėdyje, šiuose klausimuose, prisijungti prie dialogo, kuris vyks po mūsų pristatymu, matai didelę garbį. Ir pradėti norėčiau nuo padėkos. Norėčiau padėkoti ES vadovybei už tai, kad ambicingai nustato 30 metų darbo tvarkę. Manau, kad 30 metų darbo tvarkė numato kelis svarbius paradigmų pokyčius lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Tai yra tūkstantmečio plėtros tikslais ir kitų laikotarpių. Manau, kad šie svarbus paradigmas pokyčiai kaip tik ir numato kokybinius šuolius, kuriuos e, mes turime vertinti ir nuolat stebėti, kad jie tikrai vyktų. Taigi, pirmiausia, užuot sutelkus tik ties keliais e, sektoriais 30 metų darbo tvarkė, žiūri holistiškiau, vertina visą vystimosi iššūkių kompleksiškumą ir juos integruoja tvarios plėtros tikslai be abejo yra nedalomi ir tarpusvį susiję. Būtent todėl tai veda prie praktinių labai reikalavimų. Pone pirmininkas, kad norėjote, kad kalbėtume iš praktinės pusės. Taigi svarbus yra praktiniai reikalavimai, kad ar tikrai visi, kas turi dalyvauti susitikimuose, dalyvauja susitikimuose. Ar mes tikrai susikalbame tarp skirtingų departamentų. Ar um, mes tikrai įgyvendiname nuoseklę politiką. Taigi štai koks pirmas paradigmas po, pokytis. Toliau, antras dalykas - įsipareigojimas, kad niekas nebūtų pamirštas. Kaip žinote, tvarus įsimas tikslai numato skurdą sumažinti iki pu per pusę, bet o kaip dėl kitos pusės? 30 metų darbo tvarkyje visi tikslai numato ir labai aiškiai kalba tai, kad jeigu kokia nors ekonominė ir socialinė grupė bus pamiršta ar palikta, nebus tvarus toks vystimasis. Ir taip pat numatomas labai aiškus strateginis praktinis patikrinimas. Tai yra klausimas, ar žinome, kas yra pažydžiamiausi žmonės? Ar mūsų sistemos leidžia tai vertinti? Ar mes esame pakankamai arti mm, vietos, arti realybės, kad suprastume, kas yra pažydžiamiausios grupės? Ir kad suprastume tas grėsmės, kurios jums kyla. Ir kad galėtume padėti jiems e, kurti savo atsparumą. Toliau trečias paradigmos pokytis. Vien iš pabrėžti, kad tai yra dideli pasiekimai, kuriuos e, pasiekė ES. ES buvo lyderė, vedant prie šių pokyčių, be ES tikrai tai nebūtų įvykę. Taigi trečias paradigmos pokytis. Na, tai galčiau pavadinti atskaitomybės uh, apsukimu. Taigi anksčiau, iki 15 metų, visuomet buvo kalbama apie naudos gavėjo atsakomybę ir atskaitomybę donorui. Tačiau, kad 30 metų darbo tokia būtų įgyventa, jau reikia socialinio kontrakto tarp valstybių ir piliečių. Taigi mes keičiame atskaitomybės krypti kad nebūtų labiau nukreipta į vidų ir žemyn, o ne išorį ir aukštyn. Ir tai taip pat gali būti patikrinta labai aiškiu praktiniu patikrinimu, labai paprastas klausimas gali būti keliamas. Kai atsidurime tam tikrame kontekste, ar visi vis pirma žiūri į mus donorus, ar vis tik visų pirma raginama, jog valstybės atsiskaitytų savo pačių piliečiams. Ir klausimas, ar mes uh, stipriname sąsajas tarp tų, kam tenka atsakomybė ir tų, kam tenka teisės? Ar vis tik mes stipriname savo pozicijas kaip donorų? Taigi, norėčiau visiems padėkoti už tai, kad prisidėjote rengiant 30 metų darbo tvarkę. Taip pat norėčiau atkreipdėmėsi kelias žinias. Pirmiausia, Parama vystimus yra esminės svarbos, kad būtų pasiekti 30 metų tikslai ir kad būtų geriau panaudoti vystimus biudžetai. Žinome, kad vis dar šiems biudžetams kyla pavojus. 2,5 procentais mažėjo biudžetai nuo 18 metų iki 19 metų ir e, labiausiai sumažėjo lėšų skiriamos valstybėms, kurios labiausiai reikia paramos. Manau, kad Suzana Morhead galės daugiau tai pakomentuoti. Tikrai dramatiški pokyčiai ir labai mes atsiliekame nuo mums reikali, mūsų išsikeltų ambicijų. Taip pat piliečiai skirtingai vertina paramą, ką jį duoda. 9 iš 10 mano, kad parama svarbu ir 7 iš 10 mano, kad yra mm, labai svarbu, būtina reaguoti į neligybę, tačiau tarp regionų situacija skiriasi. Ir taip pat skiriasi tai, kokia piliečių dalis mano, jog reikia uh, skirti tiek pat paramos ir tokių žmonių sumažėjo, per 5 procentai sumažėjo praeisiais metais. Kad būtų galima toliau paramą vykdyti, tai mums reikia gerinti partnerystės modelius. Veiksmingu, paramos veiksmingumas yra itin svarbus. Tai siejasi ir su paramos lygiais, tačiau taip pat ir e, siejasi su partnerystės modeliais, kaip tą paramą teikiame. Nuo 2000 metų ES valstybės narės ir kiti donorai vis daugiau bendrabiaus su besivystačiamis šalimis bei kitais veikėjais vystimosi srityse, kad būtų užtikrintas paramos veiksmingumas. Ir čia remiamasi keturiais pagrindiniais principais, kuriuos pirmininkas jau paminėjo. Tai yra atsakomis prisėmimas, pirmiausia, ownership. Partneriams pavyks tik tais tada, jeigu donorai pritaikys programas prie tų šalių situacijos ir atkreipsis dėmesį jų poreikius. Toliau, sutelkimas į rezultatus. Parama turi turėti ilgalaikės pasiekmės kovoje su skurdu, turi mažinti skurdą. Toliau įtrauk, įtraukios vystimosi partnerystės. Čia įskaitant atvirumą, pasitikėjimą, abipusį mokymasi. Būtent šiais principais besiremianti partnerystė yra efektyvi ir reikia suprasti, kad visi skirtingi veikėjai vieni kitus remia ir papildo. Ir paskutinis dalykas skaidrumas ir atskaitomybė vieni kitiems tarp donorų ir partnerių šalių ir taip pat atskaitomybė su naudos gavėjais, taip pat atskaitomybė piliečiams, organizacijoms ir kitiems naudos gavėjams. Tai labai, šis ryšys labai svarbus. Šie principai yra svarbus, tačiau nereikia jų dogmatiškai taikyti. Reikia taip pat įvertinti ir pokyčius, kaip kinta kontekstas, kaip kinta iššūkiai. Pasaulis nuolat kintas, kinta, dabar jis yra labiau polarizuotas, mūsų kontekstai darosi trapesni, kartais kontekstas yra labai trapus. Taip pat kitų donorų ir kitų šalių veikla taip pat daro poveikį, ypač kai tie donorų šalis e, visai kitokį požiūrį turi vystimas ir tai taip pat gali sumažinti mūsų vaidmenį vystimosi dialogę. Toliau, ponės ir ponai, kita žinia, ką aš atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad vystimos bendrabiavimas neveiks, jeigu tai bus izoliuota politika. Labai svarbu teikti visokiojo pagalbą ir mūsų sėkmė siekiant tvarios vystymosi tikslų priklauso nuo mūsų tinkamą taikomo požiūrio, kad reikia remtis visais valdysenos lygmenimis. Taip pat svarbu užtikrinti, kad tvarus vystymas tikslai būtų pasiekti visose srityse ir lyčių lygybės, ir kitose srityse. Ir aš esu ne ES šalies atstovas ir noriu pasakyti, kad mes tikrai laukiame ES lyderystės ir suprantame, kad ES gali praskinti čia kelią. Tačiau yra įvairių temų, pavyzdžiui, migracija arba, tarkime, nacionaliniai interesai. Kartais šie dalykai nustelbia vystimosi tikslus, e, kartais kai kurios valstybės narės bei institucijos mm, teikia paramą visiems sektoriams, objektyviai tą paramą teikia, tačiau vis tik reikia suprasti, kad kartais uh, priimant sprendimus, esant tam tikrų dilemų, kur reikia labai gerai suprasti. Ponis ir ponai, aš pats ką tik grįžau iš dviejų savaičių kelionės kartu su mūsų vadovu atsakingu už matarinę paramą, nes aš esu atsakingas už dvišalį bedavimą su pietų šalimis. Mes e, kasmet dvi savaitės kartu su kitų direktoriumi keliaujame, stebime situaciją vietoje. į Komeigao, į Angades, kitus regionus. Ir buvo įdomu mopti, pamatyti Malio šiaurės regioną, kaip pasikeitė situacija nuo šimtų metų, kaip ji tap, kad ji ten tapo trapesnė, kas iš tikrųjų privertė mane susigėsti. Tai kad supratau, kad šiais metais kai plėtros partneriai suprato, jog šis regionas vis dar gali atsispirti iššūkiams ir vis suprato, kad reikia įmokti miestą investuoti, kad šitas miestas regionas gali atsilaikyti prieš didžiulius iššūkius, kurie kyla regionui. Vis tik e, bendruomenė, vis tik bendruomenė nesutarė, e, ką daryti. Buvo paprašyta, kad MINUSMA vadovautų. Ir tačiau buvo pasakyta, kad jeigu vadovaus MINUSMA, tai kai kurie kiti veikėjai atsisakė dalyvauti ir boikotavo pastangas. Ir galiausiai dabar po trijų metų iš regiono nebegalima važiuoti jau be ginkluotos palydos, nes skirtingi veikėjai nebendrabiavo, saugumo ir vystimosi veikėjai nebendrabiavo ir dabar ir situacija labai sutinga, nes Reikia laikytis humanitarinių principų, tačiau, kai atvažiuojate šarvuotės automobiliais, tai labai sunku tuomet kalbėti apie humanitarinę paramą. Kita vertus, situacija ten tragiška dabar. Ir mes turime prisimti bent dalį iš tai atsakomybės. Taigi noriu, noriu atvirai pakalbėti apie kurios sudėtingus dalykus. Toliau, ponė Primkė, dar turiu trečią žinią. Manau, kad mažėja laiko, mažėja laiko pakeisti politinį mentalitetą artėjant 30 metams. Jau turime įrodymų, turime pasaulinę platformą ir galime pasitikėti Europos parlamentu. Norime taip pat pasitikėti Europos parlamento paramą, siekiant didinti sudomėjimą paramos efektyvumu. Stebėsinos ataskaita, kurią parengė GPADC, nu, kalba, kad reikia geriau stebėti paramos biudžetus, remiamasi labai daug e, rodiklių iš našių valstybių narių, kalbama su per šimtų vystimosi partnerių. Taigi svarbu pasinaudoti visą šią informaciją, kad būtų galima užtikrinti didesnį atskaitomybę ir plėtoti efektyvesnį dialogą visose valstybėse narėse. Tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie, prie šių pastangų. GPDC yra kaip tik tokio tokios partnerystės e, institucija. Mes bendraujame su visomis institucijomis, taip pat e, yra tarp parlamentinė sąjunga, kuri dalyvauja valdymo komitete GPEDC. Mes siekiame kuo geriau numatyti įvykius ir užtikrinti tinkamus politinius pokyčius. Šveicarija yra įsipareigojus globaliniai partnerystiai. Šveicarija tai labai svarbus politinis klausimas siekiame toliau plėtoti tvarios vystimosi tikslus. Ir mums tai ten svarbu, nes šių metų spalį Berno mieste vyks e, pasaulio duomenų forumas. Tikrai nemanau, kad pavyks užtikrinti, jog niekas nebus pamirštas, jeigu nebusime surinkę visų duomenų apie tai, kaip sekasi siekti darnos vystimos tikslų ir kitų tikslų. GPEDC džiaugiasi ES pastagomis bendrai rengti programas, tai tikrai rodo, kad laikomas įsipareigojimu. Džiaugiamės taip pat ir politinis įsipareigojimais ir manome, kad šie klausimai taip pat yra efektyvus kitas žingsnis. Ir manome, kad tai padės parengti kitus didelius politinius pokyčius, kalbant apie efektyvumą Ir e, tai labai svarbu ruošiantis 22 metams vykstančiam pasaulis partnerystės dėl vystimosi paramos sustikimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, moderatoriu. Uh, very, uh, say... Puiku, labai ačiū už šį aiškiai įžangą. Dabar Suzana Mohed, kuri yra EBPO visumosios pagalbos komiteto pirmininkė. Uh, jis vaidino svarbu įmenį, kad donorės šalis uh, siektų kokybės ir efektyvumo paramos teikime. E, aišku, kad tai yra mums bendri principai ir standartai vystamai pagalbai. DAK taip pat apibrėžia kriterijus viešosiams išlaidoms besivystančioms šalims, kad tai būtų oficialiai vystamoji pagalba. Taigi prašom. Labai ačiū pirmininkė, ponė moderatorė, draugai, kolegos, parlamentarai. Kaip ir Tomas, aš labai džiaugiuosi galėdama čia būti, ypač taip anksti jūsų kadencijos pradžioje. Manau, kad tai yra labai pozityvus signalas. Manau, kad tai yra vienas iš jūsų pirmųjų posėdžių, kada kalbate apie įstamosios pagalbos veiksmingumą. Tarsiu keletą žodžių apie moptį daugiau kaip 30 metų, prieš 30 metų aš gyvenau už 100 km nuo Mopti ir dirbau Save the Children organizacijai. Iš pradžių mes teikėme maisto produktais pagalbą ir padėdavome skurdžioms visuomenėms atkurti savo bandas, gauti sėklų, atsistoti ant kojų po uh, kelių metų sausrų. Tuo metu mums atrodė, kad jeigu galėtume pas, paskatinti ekonomiką, kad jie auktų, kad galėtume paremti demokratiją, kad užtikrintume sveikatos priežiūrą, švietimą, viskas būtų puiku. Ir kaipgi mes klydome. Nepamirškime, kad prieš tai Malis buvo donorų bendruomenės brangiausia šalis, brangiausias projektas, tapo demokratiška šalis, gavo didžiulę išsienio pagalbą ir pažiūrėkime, kur dabar esame. Jeigu kur nors turime e, konfliktų ir trapumo pavyzdžių, tai būtent Malis yra. To pasakojimo tikslas yra dvigubas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes kaip donorai kartais ne viską teisingamą padarome. Taip pat besivystančių šalių elitas ne visada užtikrina vystimasi savo pačių žmonėms. O man e, vystimos efektyvumo esmė yra ryšys tarp donorių, kurie suteikia išteklius, dažnai tiesiog politiniam elitui, nors ne visada, vien tam, kad užtikrintų geresnę paramos veiksmingumą, tai yra geresnių rezultatų skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Kaip vystimosi paramos komiteto pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad e, komitete yra 30 narių, ES ir e, daugelis valstybių narių taip pat. Mūsų darbo tikslas yra užtikrinti oficialios vystamosios pagalbos veiksmingumą, kad poveikis e, iš tų išteklių būtų veiksmingesnis. Tomas pasakė, kad tas veiksmas sumažėjo šiek tiek. Aš sakyčiau, kad daugiau mažiau ta parama vienoda, apie 150 milijardų per metus. Kolektyviai mes esame sutarę skirti 0,7 procentus BNP. E, dauguma narių to nepadaro. Yra kai kurių e, dosnių Europos šalių, šiaurės šalių, Junktinė karalystė, Vokietija, bet dauguma kitų šalių nepriartėjo toli gražu prie to skaičiaus 0,7 procentų. Tai mes kalbame apie tai, kad reikia daugiau pinigų, bet taip pat turime tai rodyti ir parlamentarams, kaip, tokiems kaip jiems, ir jūsų mokesčių mokėtojams, kad tai yra gerai išleisti pinigai. Ir čia svarbus vystamosios pagalbos veiksmingumas. Tomas paminėjo tvaraus vystimosi tikslus. Turbūt visi atmenate, kad turime dar dešimt metų jos įgyvendinti. Jie yra daug reikalaujantis, universalūs ir mes toli gražu neprietėjome prie jų pasiekimų. Dalis problemos yra finansavimas ir to, dėl to mano komitetas daug laiko leidžia <clears throat> ne tik tam, kad e, sukurtų daugiau paramos, bet e, <clears throat> galvodamas taip pat, kaip rasti daugiau finansavimo išteklių iš privačiaus, privataus sektoriaus, iš fondų ir taip toliau. Ir sujungti visus šios išteklius. Tai yra oficialią vystamą pagalbą su kitais finansavimo šaltiniais, kad užpildytume tą didžiulę spragą, kuri skaičiuojama sudaro apie 2,5 trilijono eurų per metus tam, kad pasiektume tūkstančio tikslų įgyvendinimo. Taigi dar toli gražu, prie to nepriartėjome, bet šiandien norėčiau pakalbėti apie tų pinigų panaudojimo efektyvumą. Na, kaip žinote, tarptautinė bendruomenė ne vieną kartą yra sustikusi Paryžiuje, Prahoje, Bisane, kad kartu priimtų veiksmingumo principus, apie kuriuos kalbėjo Tomas. Manau, kad galima pasakyti, kad pastaraisiais metais donorų noras ir susidomėjimas tuo veiksmingumu šiek tiek sume, sumenko. Ir tai yra paradoksas, nes tai vyksta tuo pat metu, kuomet vis daugiau dėmesio skiriame rezultatams. Ir galima būtų manyti, kad rezultatai ir veiksmingumas yra daugiau mažiau tas pats. Bet jeigu girdėjote, ką Tomas sakė apie vystimosi veiksmingumo principus, tai jie yra šiek tiek kitokie. Ir manau, kad dalis, iš dalies priežastis, dėl ko donorai mažiau domisi vystimosi veiksmingumu pastarosius penketą metų, yra dėl to, kad jie daugiau dėmesio skiria rezultatams, rezultatams, kuriuos galima nufotografuoti. Mokykla, pavyzdžiui, klinika, o ne sistema, kuri, ant kurios pastatyta klinika, kad ji, pas, ji būtų pasiekime visiems. Ar e, nesimame, kaip mokytojai dirba, kad e, mokiniai galėtų mokytis. Taigi mažiau domimas kritinėmis sistemomis, kurios remia tą yra pagrindas to vystimosi veiksmingumo. Taip pat, aišku, daugiau žvelgiama į trapes ir konfliktuojančias šalis. Ir dėja, vis daugiau skurdesnių šalių pasižymė tuo, kad ten yra konfliktai. Kad manoma, kad į 30 metų 80 procentų skurdžiausiai gyvenančių žmonių gyvens trapiose konfliktuojančiose valstybėse. Ir labai sunku tuomet laikytis principų, kai valstybė yra visiškai žlugusi arba nefunkcionuoja, kur elitas kovoja tarpusavėje, kur iš tikrųjų valstybės nėra bendrai suprantama žodžio prasme. Dar vienas dalykas, tiesiai pasakysiu, yra nuovargis. 21 amžiaus pradžioje daugelis donorių daug skiria lėšų bendrai biudžeto paramai. Kaip pinigai buvo įlėjami per vyriausybės sistemas, mes manėme, kad tai yra geriausias būdas transformuoti žmonių pagalbą žmonėms, eh, vyriausybių pagalbą žmonėms. Eh, malonu, kad ES eh, vis dar užsima biudžeto parama, tiesiog ne biudžeto parama, bet kiti donorai nusprendė to nebedaryti, nes jiems atrodo, kad maksimalaus rezultato tokiu būdu nepasiekiama. Aš dar grįšiu prie bendrosios biudžeto paramos vėliau. Nepaisant to, kai susitikome New York'e e, Liepos mėnesį e, komitete, tai buvo labai karštas savaitgalis, mes posėdžiavome visą šeštadienį ir visą sekmadienį aukšto lygio susitikime. Mm, tai buvo GPDC posėdis. Taigi, ten buvo apie 400-500 žmonių ir visi išbuvo visą savaitgalį. Na, aš skeptiškai gana maniau, kad tai yra vystimosi efektyvumo galbūt pabaiga. Man pabaigoje susiformavo visai kitokia nuomonė. Salė buvo kupina energijos, kupina atsidavimo ir E, daugelis šalių sakė, kad šis dalykas iš tikrųjų yra svarbus ir kad tai pakeis mūsų na, galimybės pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Taigi, po to, kai grįžau į savo uh, komitetą Paryžiuje, aš komitetui papasakojau, kaip svarbu buvo tai, kad mūsų komitetas atnaujintų savo darbą vystimos efektyvumo srityje nes daugelis komiteto narių, šalių narių, kurios buvo atstovavimos, joms nebuvo labai e, būtina tai įrodinėti. Man atrodo, kad ir šiaip buvo pripažįstama, kad vystimosi veiksmingumas yra dinamiška savoka. Vienas iš dalykų, dėl ko sutrėmė pernai, yra, yra dėl kampalos principų. Tai yra, kaip E, vystimosi efektyvumo principus, kurie buvo sukurti viešajam sektoriam, kaip juos pritaikyti privačiam, privataus sektorio e, subjektams. Tai yra vykstantis darbas, bet tai yra akivaizdu, kad tuos fundamentalius principus reikia pritaikyti tikslams ir kad jie būtų svarbus ir 2020 metais. Taigi po to posėdžio Liepos mėnesį dabar turime naują narių grupę, kurios nori atnaujinti požiūrį į vystomimuose efektyvumą. Malonu, kad Šveicarija e, šiuo metu pirmininkavę BPO ir Vokietija, kurie anksčiau tai darė daug metų, aktyviai dalyvauja šiame darbe. Ir iš tikrųjų sudomėjimas yra labai aukščio, aukšto lygio. Turiu pasakyti, kad ES taip pat užtikrina didžiulę e, lyderio vaidmenį, vaidina šiame komitete. Taigi jūsų parama labai svarbi. Ir naujo rezoliucija, kurią jūs renkite, yra dar vienas puikus pavyzdys jūsų lyderystės ir kaip galima įkvėpti naujos energijos į visą šį procesą. Visgi galbūt dar svarbiau yra tai, kad komisija rodo pavyzdį, kaip e, teikiama vystamoji pagalba. Pastaruoju metu atlikome kolegų peržiūrą ir prieš man pradedant pirmininkauti, mes jį buvo pristatyta šiam komitetui 18 metų pabaigoje. Ir tai parodė, kad ES institucijos e, skaidrumo prasme yra pasiekiausios geriausių rezultatų vystamajame bendradarbiavime ir vis geriau naudoja partnerių šalių finansinio valdymo sistemą. Aišku, yra dar erdvės tobulėti, bet turiu pasakyti, kad mažiau negu ketvirtis ES visumosios paramos patenka e, į skurdžiausias šalis, tai yra daug mažiau negu kad mes norėtume. Na ir baigdama, norėčiau paprašyti jūsų kažko vieto labai konkretaus, nes manau, kad ES turi suvaidinti labai unikalų vaidmenį. E, jūs turite du laikus. Jūs turite didžiulės sumas oficialios visumosios paramos ir kitų finansavimo formų, bet taip pat jūs turite įgaliojimus veikti politinių lygmenių, ko negalima pasakyti apie daugelį kitų organizacijų, kurios turi daug pinigų. Pavyzdžiui, visuomieji bankai, jie labai atidžiai turi žiūrėti, ar kaip, kaip jie elgėsi politinėje erdvėje. Taigi, E, tas unikalus reklaminis e, aspektas yra, turite, kad jūs turite įtakos ir turite išteklius. O kartu dar reikia pasakyti, jūs esate vienas iš nedaugelio donorų, kurie teikia bendrąją biudžeto pagalbą. Ta biudžeto parama turi daug pranašumų. Tai nėra tobula priemonė, tobula priemonė neegzistuoja vystamajame bendratarmėme, bet tai leidžia labai griežtai kalbėtis su šalių partnerių vyriausybėmis. Sėdi prie stalo, e, teiki pinigus biudžetui, biudžeto paramai. Ir jeigu turi politinės įtakos ir turi pinigų, tai manau, tokiu atveju kaip ES gali padaryti unikalų įnašą. Galima kalbėti su vyriausybėmis apie vystimos efektyvumą, nes reikia ne tik, kad donorai veiksmingai teiktų tą paramą, šalių, šalių partnerių vyriausybės taip pat turi vykdyti politiką, kad e, ta parama palies, pa, pa, pa, pasiektų tuos, kuriems reikia paramos, kurie skurdžiai gyvena, kad visos bendruomenės ir visuomenės taptų atsparesnės įvairioms problemams, kaip, pavyzdžiui, klimato kaitai. Aš galėčiau tęsti ir tęsti šią kalbą. Bet e, ką mes dažniausiai pamirštame tokiais atvejais, yra, kad būtent šalių partnerių vyriausybės reikalauja iš visų donorų veiksmingumo. Mano komiteto nariai yra, turi būti uh, veiksmingi, jūs veiksmingumas vertinamas per kolegų peržiūros procesas, bet tie, kurie nedalyvauja komitete, jų e, veiksmingumas nevertinamas. Taigi, labai aišku, kai Liepos mėnesį susitikome, buvo aišku, kad reikia laikytis tų principų ir šalių partnerių vyriausybės turi reikalauti, kad visi donorai laikytųsi skaidrumo principų, panaudotų tų šalių sistemas ir taip toliau ir taip toliau. Ir manau, kad šis pokalbis vertingas ir manau, kad ES galėtų imtis lyderio vaidmens tose šalise, kur dirba. Tomas paminėjo politikos suderinamumą. Manau, kad tai bus ypatingas iššūkis ES jeigu pagalvotume apie tas sudėtingas diskusijas, kurios vyksta jūsų parlamente, pavyzdžiui, dėl migracijos, migracijos ar prekybos. Bet aš sakyčiau, nevenkite sudėtingų klausimų ir kompromisų dėl politikos sudarinimo. Ne, jie niekur nedings, jų nepas, nenuslėpsi. Taigi jūs, parlamentarai, turėtų padėti ieškoti politinių sprendimų reikalingų politikos darinimui. Nes kompromisai turi būti politiniai, o ne techniniai. Ir būtent čia reikia parlamentų, o ne technikų pasiekti tuos susitarimus. Na ir pabaigai norėčiau pakalbėti apie tai, kur jūsų vaidmuo yra svarbus. Manau, kad tai yra atskaitomybė. Parlamentai reikalingi tam, kad būtų užtikrinta, kad pareigūnai darytų tai, ko iš jų prašoma. Atskaitomybė yra vystoma bendradarbiavimo veiksmingumo esmė. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų reikalauti atskaitomybės iš Europos institucijų dėl vystimosi efektyvumo principų e, laikymosi ir tai padėtumėte pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Ačiū už puikius pasisakymus. Kaip sakiau, kad Hildegard Bentelė toliau moderuos šiam posėdžiui. Dėkoju. Man atrodo, iš karto pradėsime nuo klausimų. Ir dabar bus pirmasis klausimų raundas. Norėčiau paprašyti kalbėti trumpai, kad galėtume išgirsti ekspertų atsakymus, nes ponė Morehead gali likti tik tai, kol baigsis šitas klausimų atsakymų raundas. Pradėsime nuo EPP frakcijos. Dėkoju, Hildegard. Mes išklausėme dvi įdomias kalbas ir kalbant apie partnerystės e, su ne ES šalimis, tai puikus pavyzdys būtų ES ir Šveicarijos partnerystė. Man kyla kla klausimas, mes kalbame apie veiksmingumą, E, apie skaidrumą. Ir man būtų įdomu, kas jums atrodo būtų didžiausias iššūkis susijęs su skaidrumu artimiausių metų. Tai yra labai konkretus klausimas. Ir kaip būtų galima uh, pagerinti situaciją. Ir aš noriu, kad jūs kalbėtumėte ne apie 2030 metus, bet apie artimiausią ateitį, apie artimiausius metus, ką galima būtų padaryti, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, ką galima būtų pakeisti. Taip pat jūs e, paminėjote e, tvaraus vystimosi tikslus, e, kalbant apie Afriką, e, man atrodo, kad bet kurio iš tų tikslų įgyvendinimas yra didžiulis, yra didžiulis iššūkis. Taip, aš užduosiu toj klausimą. Kodėl jūs paminėjote, kad reikia atskirti e, tvaraus vystimosi tikslus ir, pavyzdžiui, išskirti lyčių lygybės ir pilietinės visuomenės klausimus? Uh, E, jūs išskirite šitos tris klausimus, kodėl jūs, man būtų įdomu kod, išgirsti, kodėl išskirite, nes visa tai įeina į e, tvaraus vystimos tikslus. Toliau SRD frakcijos atstovas, dėkoju. Du klausimai. Pirmiausia, aš galiu pritarti jūsų pasvarstymams dėl E, vystimosi bendradarbiavimo veiksmingumo kaip dinaminės pagalbos, dinamiškos pagalbos. Tačiau ar yra kažkokie tai rodikliai, kuriuos būtų galima pasitelkti, kad įrodytume tą veiksmingumą? Juk mes čia kalbame ne tik apie mokyklos ar ligoninės statymą, mes turime kalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kaip kyla raštingumo lygis, kaip veikia uh, E, sveikatos apsaugos sistemą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Toliau tiesioginis pilietinės visuomenės įtraukimas į realizuojamus projektus. Ar jums atrodo, kad tai yra gara, veiksmingumo garantija, tos pagalbos veiksmingumo garantija? Dėkoju, iš Renių e, frakcijos nieko nematau, tai kas pasisakys iš žaliųjų frakcijos, ponė Džons? Dėkoju už labai įdomius pasisakymus. Aš užduosiu labai tokį specifinį klausimą. Suzana, jūs kalbėjote apie tai, kad donorai yra suinteresuoti tokiais dalykais, kurie yra įrodomi, kuriuos galima pamatyti. Ir dažnai mes matome, kad vyriausybės nenori investuoti į vystimasi. Ir ar jūs matote čia kažkokių pokyčių šioje srityje ir ką ES galėtų padaryti, kad, kad pavyzdžiui, nebūtų taip, kad pagalba teikiama tik tai kažkokiam, kažkokių tinklų statymui ar tiesimui, bet nebūtų tiekiama pagalba pa, savarankiškumui skatinti. Ir galbūt reiktų gerinti socialinius ryšius tarp piliečių ir vyriausybių, kad geriau veiktų socialinės apsaugos sistemos ir taip toliau. Ir galbūt ES galėtų šioje srityje daugiau padaryti. Ir galbūt tam tikri modeliai galėtų pasitarnauti uh, kovai su ekstremaliu skurdu ir šalise donorėse mes turėtume parodyti mokesčių mokėtams, kad ta pagalba gali iš tiesų veikti. Ir galbūt tikrai ES galėtų kažką daugiau nuveikti, kad padėtų, pagerintų sistemų veikimą atitinkamų, ypač ypatingai skurdžiose šalise. ID frakcijos vardu. Was sind, was sind die genauen Instrumente nach? Kokie yra, kokios yra tik konkrečios priemonės, uh, E, pagal kurias jūs įvertinate rezultatus ir veiksmingumą, ar jūs, pavyzdžiui, pasitelkėte išorės auditą, ar patys tą darote, kokiais kriterijais remdamiesi tikrinate veiksmingumą, e, kokio masto e, tas tikrinimas yra atliekamas atitinkamų projektų. Aš, pavyzdžiui, žin, bendravau su auditoriais, kurie tikrino tokius mini projektus ir tas auditas kainavo daugiau negu pats, patys tie projektai. Ir dėkoju, o dabar norėčiau kreiptis į mūsų kalbėtojus, kad jie atsakytų į klausimus ir tada e, darysime antrą klausimų raundą. Dėkoju už labai konkrečius, bet ir sudėtingus klausimus. Dėl pirmo klausimo aš tikiuosi, kad Suzana man šiek tiek padės atsakyti. Skaidrumas kaip mes galėtume pagerinti tą skaidrumą. Man atrodo, kad mes turime kalbėti e, apie tris lygmenius. Visų pirma, mūsų pačių e, e, agentūrose, pavyzdžiui, bendra, Šveicarijos vystimosi pagalbos agentūroje, tai mes turime skaitmeninti duomenis ir analizuoti duomenis. Mes turime rinkti tos duomenis ir mes tą darome, bet mes jų neįvertiname, neturime rezultatų. Uh, tie dokumentai tiesiog lieka atskiruose kabinetuose. Norint įrodinti, kad kažkas pasikeitė, reikia kažkaip sugebėti analizuoti visus to, tos dokumentus. E, taip pat reiktų turbūt daryti tarptautinį reitingą e, agentūrų. Ir pavyzdžiui, mano, mano šalis turbūt čia atsiliktų, e, ir mums reiktų dar daugiau nuveikti. Toliau mes turėtume už, užpildyti duomenų spragas, kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, nes Yra 17 e, tų tikslų ir daug rodiklių, kai kurie iš tų rodiklių yra labai svarbus. Pavyzdžiui, galima e, pagal juos pažiūrėti, kiek žmonių yra kalinami be teismo, kiek žmonių yra praradę savo tapatybę. Tai yra, yra e, duomenys E, mes turime tos duomenys, bet tos valstybės jų neturi. Tie duomenys yra e, tam tikrose projektuose, gauti per projektus, bet mes negalvojame, kad jie yra naudingi. Mes tuos e, duomenys pateikėme savo viršininkams, savo parlamentarams, bet nepateikėme tų atitinkamų šalių atstovams. Ir toliau e, kitas dalykas, ar duomenys yra naudingi, ar jie yra perskaitomi. E, nes kai kada tai taip pat yra sudėtingas dalykas. E, todėl būtų labai svarbu, kad ta informacija, kurią mes turime, kad prie, prie jos turėtų prieiga ir žmonės. Toliau kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, manau, kad vienas iš iššūkių e, yra e, žvelgiant į darbos varkė 2030 metų ir pasitelkus tokį holistinį požiūrį yra labai svarbu kad būtų užtikrinta lyčių lygybė švietimo srityje, nes mes negalime pasiekti veiksmingumo, jeigu, pavyzdžiui, neužtikrinsime, kad mergaitės galėtų lankyti mo mo mokyklas. Kita vertus, švietimo neužtikrinsime be geros valdysenos. E, ir manau, mes turėtume tiesiog e, eiti papunkčiui pagal tą 2030 metų darbo tvarkę ir siekti rezultatų. Toliau buvo užduotas klausimas dėl rodiklių, dėl veiksmingumo rodiklių. Vystimosi paramos veiksmingumas, kuris yra vertinamas kas dviejus metus, yra matuojamas e, pagal, pagal tai, ar me, e, pagal tai, ar mes ar mes atitinkame vyriausybės kažkokius tai tikslus, programas, bet mes vertindami nesiorientuojame į pačius tikslus. Todėl e, manau, kad yra labai svarbu e, įvertinti savo veiksmingumą, e, vertinant, kaip pasikeitė konkrečių tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimas. Ir e, aišku, tai nėra lengva, bet tokia kryptimi turėtume eiti. Vertinant rezultatus tam tikrų nuotraukų, e, tai, kas yra įamžinta, nufotografuota, iš tiesų, kai kai kyla tam tikros politinės abejonės, jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsime į istoriją, buvo Zaire vykdomas tarptautinis tyrimas e, šaltojo karo metais ir mums pavyko pasiekti tam tikrų tikslų, kad Zairas nenukryptų į kitą pusę, bet mums nepavyko pasiekti tvaraus vystimosi tikslų, todėl neturėtume stebėti, uh, stebėtis, kad nesumažėjo skurdas toje šalyje. Taigi mes turime orientuotis į tai, ką mes norime pasiekti ir būtent tvaraus vystimosi tikslai galėtų mums padėti. Taip pat uždavėte klausimą dėl socialinės apsaugos sistemų. Man atrodo, kad būtų labai svarbu, kad nacionalinės sistemos veiktų ir dažnai e, tos išmokos e, e, paramos gavėjams padeda investuoti pinigus ten, kur jie nori, kuriems atrodo yra tikslingiau ir pasiekti tokių rezultatų, kokių jie nori. Bet man atrodo, kad būtų gerai, jeigu mes remtumėme e, regionus, savivaldybės, kad jie prisijimtų atsakomybę. E, kaip tik išgirdome mopti pavyzdį, e, tokį susirūpinimą keliantį pavyzdį. Ir aplink jį yra regionas, kuris vadinamas Sikaso. Ir mopti po kelių metų galėtų virsti va tokiu e, regionu. E, tai mes turime būti labai atsargus, e, turime užtikrinti tą atsparumą, todėl turime padėti vietos gyventojams, vietos valdžiai, savivaldybėms, regionų valdžiai. Toliau, kaip išmatuoti mūsų veiksmingumą. Aš žinau, kad mes negalime įvertinti kiekvieno mažo projekto veiksmingumą, bet Bet, pavyzdžiui, ir mūsų šalis yra maža šalis, ypač lyginant su ES kaip sąjunga, ir todėl tas atskaitomybės ligmuo turbūt yra žemesnis negu, pavyzdžiui, Europos parlamento ir jeigu mes e, randame problemas, tai jos yra mažesnio masto. Taigi mes e, nevertiname labai smulkių projektų, bet jeigu mes kalbame apie keletą milijonų eurų per metus, tai, tai mes vertiname tokius projektus po kiekvieno, po kiekvieno jų etapo, tai yra kas trej, tve, trejus ar ketverius metus. Ir kiekviena grupė bando pasimokyti iš to, ką mes pamatėme, koks, žiūrime, koks yra poveikis, pavyzdžiui, švietimo e, srityje, e, sveikatos apsaugos srityje, stiprinant vietos savivaldą. Manau, kad kiekviena valstybė narė ir taip pat ES turi uh, savo požiūrį, kaip turėtų atrodyti tas e, vertinimas e, projektų, jų skaidrumo, matomumo. Matomumą aš turiu menį ne, ne, ne e, vėliavų matymą, bet tikrai kokią naudą tai duoda. Dėkoju puikūs klausimai ir Tomas jau tikrai daug atsakė. Aš pabandysiu kažką pridurti. Norėčiau pradėti nuo teigiamų dalykų, tai yra socialinės apsaugos sistemų. Yra e, tokios e, socialinės apsaugos sistemų remimo programas, kurias e, remia daug e, donorų. Aš kalbu apie projektus Etijopijoje ir buvo e, pasiekta daug žmonių Etijopijoje ir Etijopijos vyriausybė e, gauna paramą ir ją perdoda, išmoka. Ir mes, e, pavyzdžiui, turime sąrašus e, ypatingai pažeidžiamų, ypatingai skurdžiai gyvenančių šeimų ir galima pagal tuos sąrašus pat, patikrinti. atsimenu, kai man kažkas sakė, kad ne, negalvo, kad e, Britų gerovės valstybė galėsi perkelti į Afrikos kažkokią skurdžią šalį. E, aš taip ir negalvoju, bet man atrodo, kad svarbus dalykas yra tokiuose ypatingai skurdžiose šalise e, duoti paramą piniginėmis lėšomis ypač skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Dėl audito man atrodo, kad daug kas pamiršta, kad oficiali vystimosi parama yra turbūt labiausiai audituojama, labiausiai, e, labiausiai prižiūrima e, pa, finansų e, politikos rytis. Nežinau, e, kitos tokios ryties, kuri būtų e, labiau audituojama, labiau prižiūrima, labiau tikrinama. Ir kai mes gauname tam tikros kritikos iš pilietinės visuomenės, tai dažniausiai tai būna, kad yra net per daug to tikrinimo. Bet e, siekiant skaidrumo ir atskaitomybės e, mokesčių mokėtojams ir parlamentams, e, tikrai galiu pasakyti, kad tas auditas yra pakankamai griežtas. Toliau klausimas, ar mes, pavyzdžiui, investuojame pakankamai, kad veiktų nuotekų sistemos, vandens tiekimo sistemos. Man atrodo, kad tai yra pavyzdys, kai pagalba būna veiksminga e, per veiksmus. Ir e, Čia būna ir atitinkami mokymai ir taip pat užtikrinama, kad, būtų, kad vyriausybė skirtų lėšas konkretiems tikslams, bet svarbiausias dalykas yra pasimokyti tai, iš tų trūkumų ir taip pat yra labai svarbu, kad donorai e, e, galėtų e, sutelkti tuos išteklius. Taip pat yra labai sva, svarbu, kad būtų kalbama apie viešąjį sektorių tose šalise. Buvo užduotas klausimas, ar būtų efektyviau e, veikti per pilietinę visuomenę. Iš tiesų, mano atsakymas būtų, tai priklauso nuo to, kur dirbi, ko sieki, kokia ten yra pilietinė visuomenė ir taip toliau. Man atrodo, kad Tomas jau atsakė klausimą dėl veiksmingumo. E, rodiklių, mes turime 240 tų rodiklių ir, ir visi jie vertinami pagal skaidrumą. E, toliau diskusijos dėl duomenų gautų. Ekspertai sakė, kad problema yra ne ta, kad mes turime per mažai duomenų, bet e, dažnai mes turime per daug duomenų, taigi turime kažkaip išmaniau, pažangiau e, naudotis tais duomenimis, kad galė, juos galėtų pasitelkti uh, E, tie, kurie priema politinius sprendimus ar tie, kuriems e, reikia kažkokių veiksmų. Man atrodo, kad mes turime nekalbėti apie e, skaidrumo trūkumą. Pastaraisiais dešimtmečiais tas vystimosi paramos sektorius iš tiesų tapo skaidresnis, bet iš tiesų tai yra svarbus uždavinys. Mes turime uh, žiūrėti, kad tas sektorius išliktų skaidrus. Ir čia yra daug iniciatyvų su tuo susijusiu, yra dar daug ką nuveikti ir mes turime dirbti toliau. EBPO vysto naują priemonę, kuri padėtų, kuri paskatintų donorus ne tik teikti informaciją apie oficialią vystimosi paramą, bet apskritai apie bet kokią įmanomą paramą. Ir dabar tas projektas tik pradedamas realizuoti, bet mes vis didesnį dėmesį e, skirsime skaidrumui. Dabar dar norėčiau suke, suteikti žodį trims kolegoms, kurie kėlė rankas. Dėkoju. Taip, e, trūksta mums laiko, tad už tos labai trumpus klausimus. Raginčiau beje kalbėti ir e, netaip mandagės Europos Sąjunga. Vis tik iš jūsų perspektyvų, bet tikrai kalbėkite atvirai, mes čia visi draugai, mes norime mokytis, mūsų kadencijos pradžia, taigi mums gera proga. Yra. Taigi, jūsų vertinimu, kokia yra didžiausia ES paramos silpnybė, ką galime padaryti, kad būtume efektyvesni. Taip pat turiu dar paklausti, dar vieną klausimą. Jeigu jūs būtumėt komisijos nariai, turėtumėt biudžetą kuris būtų apie 90 milijonų eurų. Tai kokie būtų pagrindiniai sprendimai, jeigu turėtumėte galimybę priimti sprendimus. Tuo pačiu būdu, kaip sakėte, Europos parlamentas turi užtikrinti, kad institucijos būtų atskaitingos. Gerai. Bet kalbant apie šį komitetą, be abejo, mes e, esame labai sitraukę, norime dar geriau sitraukti ką jūs manytumėte, kad galėtų būti jūs pagrindinė žinia mums. Dėkuoju, ponas Noizer. Dėkuoju. Dėkuoju ir už pristatymą. Ne iki galo mane tenkina jūsų atsakymai dėl priemonių ir dėl to, kaip įvertinti pažangą ir rezultatyvumą. galvokime apie tūkstantmečio plėtros tikslus, lyginant su tvarios plėtros tikslais. Tuo atveju, anu atveju buvo daug lengviau, nes buvo galima įvertinti, buvo aiškus tikslai. Ir tada, kalbant apie rezultatyvumą, manau, reikia numatyti labai aiškius žingsnius. Pavyzdžiui, gera, gera valdysena. Galima kalbėti apie gerą valdyseną, jeigu aiškiai prieš yra pozicijos vaidmuo, jeigu yra e, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė ir taip toliau. Taigi būtų aiškus kriterijai. Toliau Jūs minėjote jūsų apsilankimą Malyje, taip pat Nigerija ir pabėgėlių stovyklas minėjote. Kaip jums atrodė, ar matos ten didesnių problemų dėl to, kad gali kilti badą šiame regione? Tiek iš manęs, dėkoju. Dėkoju, Hetzberger. Ir po to pane Konsalės. Dėkoju, noriu padėkoti jums už jūsų pasisakymus. Na, kas mane neramina, tai kad per 50 metų jau kalbam apie plėtrą, e, paramą plėtrai. Taigi visą gyvenimą apie mano apie tai kalbama. Tačiau kaipgi yra, ar, ar daroma pažangos? Panašu, kad daroma žingsnis pirmin ir du atgal. Kalbėjote apie Mopti miestą, Mali. Taigi norėčiau sužinoti, kiek ta parama vystimuisi iš tikrųjų patenka piliečiams, pilietiniai visuomeniai. Ir taip pat kita vertus, ar diasporos pervedami pinigai yra įskaičiuojami į tas lėšas, nes mes žinome, juk vis tik, kad tose šalyse pagal pasnius duomenis daug, labai daug grįžina pinigų diaspora ir tos sumos viršė bet kokią paramą kitų valstybių. Tad gal diaspora galėtų, na, nežinau, ar tikrai iš esmės pakeisti situaciją, bet galbūt galėtų padaryti daugiau įtakos, negu mes suprantame, kad nebūtų to tokio žingsnio, pirminį žingsnį atgal. Dėkoju. Dėkoju, toliau pane Gonzalės, toliau panas Gyvens ir tada jau atsakinėsime klausimus. Dėkoju. Labai trumpai kalbėsiu. Kalbu iš principo, na, noriu pasakyti panašius dalykus, kaip jau kalb... prieš tai kalbėjo parlamento nariai. Vertinimas. Kaip yra vertinamos tos vystimas programos, bendro vystimas programos, kaip vertinamas jų efekt... rezultatyvumas ir taip pat kaip dėl diasporos pervedamų sumų, kokie įtaką tai turi, ar esate vertinę jų poveikį ir veiksmingumą, taip pat e, koks, kokios yra sąsajos tarp migracijos ir vystimosi, nes mūsų šalise dažnai būna labai organizuotos diasporos. Taigi reikia su diaspora bendrauti, diaspora, kai veikia mūsų šalise. Dėkuoju toliau, ponas Gerens. Taip, dėkuoju. Pirmiausia, atsiprašau, negal, negirdėjau jūsų pranešimų, aš dalyvau kitame posėdėje. Tad jeigu kalbėsiu ne į temą, tai iškart mane stabdykite, atsiprašau, kad nenoriu gaišti laiko. Na, norėčiau pasakyti, kad manau, kad galima labai kritikuoti tuos e, politinius judėjimus, kurie buvo prieš dešimtmečius vystimosi srityje. Matome, kad Tarptautinės politos fondas sako, jog kai kurių programų rezultatas buvo katastrofos. Jeigu 90 metais būtume įvertinę, kaip tai, kokį pokytį tai turės, dabar praeit 30 metų, mes tik galime konstatuoti, kad buvo padaryta netinkamų žingsnių, nepaisant to, kad struktūrinio pristaikymo programos e, buvo daromos pagal gerą tuometinį supratimą. Ir dabar matoma, kad visi tai žingsniai buvo blogi ir jų nereikėjo žengti. Taigi, jūs jau sakėte įdomių pastabų apie poveikimus politikai, bet kaipgi yra, jeigu vis tik e, tie žingsniai, kuriuos darėme, yra nepalankus vystimosi, tai naudos, kokios naudos jie gali duoti. Toliau kitas klausimas, kaip dėl Kinijos, ar Kinijos vykdoma politika yra efektyvi? Taip pat dėl lygybės mažinimo politikos. Vėlgi, Tapnų valiutos fondas, ką pasakęs yra šioje srityje. Fondas sako, kad vis tik ta ankstesnė teorija yra pasenusi, kai buvo siekime tiesiog duoti pinigų. Visą tai yra pasenusi teorija. nes buvo laikomasi, kad e, dalis tų lėšų atiteks e, vieniems sluoksniams, ir tuomet jau kas liks atiteks žemesnėms sluoksniams, bet tai tuomet lieka labai mažai jiems. Taip pat kėl klausimas dėl perkamosios galios augimo. Matoma, kad augant perkamai galiai tik 0,8 procento didėja ta dalis, kuri tenka apatiniams sluoksniams. Tuo tarpu aukštesnės sluoksniai gal 10 kartų daugiau. Taigi, vis tik reikia drąsiai įvertinti šias politikas, nes viena vertus Reikia aiškiai vertinti tai, kas buvo padaryta, tačiau kas dar svarbiau yra, reikia mums pasimokyti iš to, kas buvo padaryta anksčiau, kad būtų galima geresnės politikos priemonės numatyti ateičiai. Ir dabar mes esame tuo etapu, kada labai svarbu tai daryti, nes kaip tik komisija numato naują daugiametę finansinę programą, visą dar nepatvirtinta, bet e, kaip tik dabar reikia mokytis, dabar reikia mokytis iš praeities, kad būtų galima paveikti ateitį. Dėkoju. Dėkoju, dabar laikas atsakyti. Galbūt Zana galėtų pradėti. Okay, um... Dėkoju. Taip, labai dideli klausimai iškelti. Pradėkime gal nuo paskutinio kalbėtojo. Na, čia nėra vieno teisingo atsakymo. Bent jau tas tikrai išmokė, yra daugybė skirtingų vertinimų, kodėl neveikia ta, ar veikia tas principas, kad ekonomika, kai nauda teka iš viršų žemyn. Tačiau tikrai nėra vieno, vieno iki galo efektyvaus principų, kaip judėti toliau. Iš tikrųjų, tai pačios besvinčios šalis turi nutarti, koks jų bus ekonominis modelis. Kita vertus, jeigu matome, kad, pavyzdžiui, yra ekonomikos augimas, kuris nėra įtraukus, kuris nekuria darbo vietų, Arba jeigu matome, tarkime, kad kažkokios šalis turi būti labai turtingos, jos turi daug išteklių, bet visai nėra turtingos, tai yra tokių sričių, kuris reikėtų paremti. Ir aš manau, kad tai labiausiai priklauso nuo politinio elito sprendimų, mano vertinimu. Bet turbūt e, čia būtų visai kita diskusija, kokia būtų efektyviausia makroekonominė politika. Norėčiau dar paliesti du klausimus dėl diasporos ir pervedamų lėšų. Daugumoje šalių donorių vyksta aktyvis dialogas su diaspora. Be abejo, diaspora labai svarbi grupė. Taip pat žinome, kad pervedimų lygis yra aukštas ir auga. Taip pat norėčiau nu, atkreipdėsi, kad pervedimai tiesiog būtų nukreipti asmenims, o ne bendruomenėms ar valstybei. Taigi tie pervedimai dažniausiai teikia naudos atskiriams asmenims ir jų šeimoms. Vis tik jie negali atstoti viešų investicijų, pavyzdžiui, kuriant sveikatos apsaugos institucijas. Bet kuriu atveju raginčiau bendrauti labiau su diasporomis jūsų šalise, nes dažnai tos diasporos labai aktyviai prisijungia prie plinės visuomenės. na, kalbėjote, sakinote, kad mes būtume griežti turbūt, ar ne? Tai jeigu aš spręšiu 90 milijonų eurų, pirmiausia, darbo vietų kūrimas Afrikoje. Ir taip pat reikia pasiremti visomis įmanomis Europos institucijomis, kad būtų kuriamos darbo vietos Afrikoje. Tai ir investicijų bankas. Žinau, kad apie tai diskutuosite su DFA. Be investicijų darbo vietas šis žemynas Afrika nejudės tolyn. Toliau antras dalykas - lyčių lygybė. Žinome, kad jeigu investuojama į moteris ir mergaitės, daug daugiau šansų, kad bus pasiekti kiti tvariaus vystimosi tikslai. Mes turime įrodymą, kad kiekvieni papildomi metai, kiek laiko mokosi mergaitė, reiškia, jinai vėliau susituoks, turės mažiau vaikų, e, turės darbą, mokė savo vaikus, šeima nekentės nuo bado ir taip toliau, taip toliau. Labai daug gerai įrodymų apie tai, tačiau tik 4 procentai paramos skiriama konkrečiai lyčių lygybei. Toliau trečias dalykas. Reikia padėti valstybėms pereiti į augimo kelią, kuris nereikalautų anglies dvideginio išmetimų. Sunkus tai kelias, žinome, kad ES daro daug, kad mažintų emisijas, turite rasti būdų, kaip geriau tai finansuoti besivystančiose šalise. Taigi tokie būtų pagrindiniai trys dalykai. Dėkoju, labai aišku, toliau ponas Das. Dėkoju. Na čia padėti nuo pono Tobė klausimo. Na, aš esu praktikas vystimosi srityje, mes su Zana abu dirbame praktikoje, taigi kokie yra, koks yra silpnybės ES? Na, manau, per daug biurokratijos, kartais stipriai per daug biurokratijos. Teisės turbūt su tuo, kad ir ES yra didelis žaidėjas. Ir todėl ES gali kartais primesti savo valią kitiems žaidėjams, įskaitant ir šalis partnerės. Taip pat m, mm, sprendimai priimami labai centralizuotai. Kitas iššūkis. Tinkamai, kaip reikia tinkamai dirbtis uh, sinergija su humanitarės pagalbos sritimi ir vystimosi sritimi. Ir, na, aš nesakau, kad šie dalykai yra kažkokie dalykai, kur ES darim blogai ir kad labai lengva būtų tai pakeisti. Ne, ne, tai yra tikrai tik iššūkiai. Toliau. Kitas klausimas yra paramos vystimuisi rezultatyvumo lyginamas su kitais politiniais interesais ir tikslais, kurie taip pat yra labai svarus, tačiau trumpesnio laikotarpio. Mes supratome vis perspektyvą, mes taip pat Šveicarija taip pat dirba europinėme kontekste, tačiau turime suprasti, kad jeigu, pavyzdžiui, mūsų tikslas yra vien tik tai, kad per viduržmį jūrą nevyktų migrantai, tai mes nebūtinai mažiname skurdą ir nebūtinai kūrėme tvarias sistemas ir tvarę plėtrą. Mes tiesiog užtikriname, kad migrantai netvyktų per viduržėmę jūrą. Tai yra visai kitas tikslas su visai kitu rezultatu. Taip panašiai dar sureaguoti į keltą į klausimą, kodėl nepavyksta pasiekti daugiau rezultatų. Na, tai siesi su tuo, kiek energijos įdedama jeigu žengiama vieną žingsnį priekį, du žingsnius atgal, tai yra taip todėl, kad tiesiog priešinis vėjas yra per stiprus, arba mes patys nutarėme dėl kitų priežasčių judėti kitą kryptimį. Aš dabar nekeliu klausimų ir nebejoju tomis priežastimis, bet reikia suprasti, kad tai būna. Turi būti aiškiai diskusijos dėl politikos nuoseklumo. Ir čia pasaulinė visuomenė e, turi įsitraukti. Taip pat džiugiuosi, kad ponas Medžė dalyvaus šiame poste ir pasakys dar, pasaulinė visuomenė turi įsitraukti į diskusijas apie prekybą, apie migraciją. Nes kol mes visi kartu sėdime New York'e, atvirnėjame duris plėtiniai visuomeniai ir nustatinėjame E, ieškome tų trūkumų, trūkstamų elementų globalizacijos dėlioniai, vis tik matome, kad tuo pačiu metu mūsų priekybos ministrai net jau netaip atvirai sudarinė priekybos sustarimus, apie kurias visuomenė nežino. Taigi tokia dažna situacija ir aš taip kalbu atvirai ir konkrečiai. Dabar dėl tų 20 milijonų, tai be abejo, tie dalykai, kuriuos pasakė Suzana, tikrai reikėtų visą tai investuoti. Aš dar du dalykus pridurčiau. Pirmiausia, reikia investuoti į, į va, e, valdžios decentralizavimą, reikia investuoti labiau į vietinį lygmenį, vietinę savivaldą. Reikia daug daugiau dirbti per vietinę savivaldą, nes vietinis lygmuo yra būna daug atskaitingesnis vietiniams e, e, žmonėms. Na kartais, kai sakoma, kad dėl to tik demokratizuojama korupcija, Bet iš tikrųjų ne, aš manau, kad e, šitas lygmuo atskaitingesnis yra žmonėms. Toliau. Kitas dalykas. Jūs keliate klausimą dėl Afrikos. Ar mačiau ten bado pavojų? Ar mačiau badą? Na, per mūsų kelionės e, pabaigą lankėmės Agadese, Nigerija. Ir ten šiuo metu yra 22 milijonai gyventojų po 20 metų bus jų dvigubai daugiau. Pabandykite dabar įsivaizduoti, kaip seksis padvigubinti maisto gamybą tokiai šaliai kaip Nigeris, turint galvoje klimato kaitą. Tai yra labai labai skubus klausimas ir beveik neįmanoma užduotis. kas yra gerai Nigerija, kad 80 procentų gyventojų gyvena kaimo vietovėse, taigi jie turi žemės. Kitas dalykas yra, jie turi daug paviršinio vandens, bet ypač išlės pietuose. Taigi galima mm, laistymo sistemas plėtoti. Taigi yra potencialo žemės ūkiui plėstis. Kita vertus, jas ir yra padarytų klaidų siekiant identifikuoti žemės ūkį. Taigi čia būtų mano iššūkis, kurį norėčiau kurį kelti Europos Sąjungai, beje, tai siejasi su mano profesinė patirtimi. Aš e, daug metų buvau koordinatorius Europos Sąjungos genų bankui. Manau, reikia gražinti sėklas ir plazmą atgal į dirvą ir susidurti, kad, kad, kad tos medžiagos sudurtų su klimato kaita. Nes kitaip mes neturėsime priemonių, kas to kovoti. Mūsų uh, moksliniai tyrimai nebefinansuojami pakankamai, kad būtų galima tai padaryti, nes privatizavome mūsų visas e, selekcionavimo ir, ir kitas programas, kur išvedami nauji, naujos rūšys yra. Taigi reikėtų sėklas ir plazmą dėti atgal į dirvą ir tikėtis, kad galbūt gamta padės surasti sprendimų, kaip prisitaikyti tose šalise prie klimato kaitos iššūkių. Yeah. Thank you very, very much. Dėkoju. Dar tik trumpai dėl tūkstančio plėtros tikslų. Jūs turbūt gerai pastebėjote apie rodiklius. Taip, tikrai tūkstančio plėtros tikslų indikatoriai, rodikliai buvo daug tikslesni. Kita vertus, reikėdavo bent 50 metų, kol tai būdavo įtraukiama nacionaliniu lygiu. Manau, kad dabar mes nebeturime tokios prabangos. Tvarios plėtros tiksluose taip pat yra gana konkretus rodikliai. Ir geroji žinia yra iš, pagal GPEDC apžvalgą, kuri buvo padaryta prieš kelis metus, na dabar nebeturiu tiksliai skaičių, bet apie 60 procentų valstybių derina savo vystimas planus su tvarios plėtos tikslais. Čia turiu galvoje apie besivystančias valstybės. Vadinasi, bus galima matuoti jų pažangą pagal tuos tikslus, rodiklius. Manau, kad tie rodikliai yra tikrai ganėtinai tikslus ir e, mūsų statistikai e, dirbo prie tų duomenų. Tad manau, kad tai vis tik yra geras pagrindas, kur galima toliau pasiremti. The... Dėkoju už e, pasidalinimą šiomis išvalgomis. Tikrai prasidėjo puikia diskusija. Toliau. Tačiau kviečiu poną Meją ateiti pas mus prisijungti. Dar kartą dėkuoju, kad už tai, kad atvykote į Briuselį. Na, aš jau, pas, kad jūs pasidalintumėte savo mintimis apie paramos efektyvumą, pasidalintumėte savo 20 metų patirtimi darbo Afrikoje. Taip pat jūs esate daug paskelbęs mokslinio tyrimų. Taip pat turbūt jau laikas sveikinti su ponė Morhet, ar ne? Okay, we... Taip, štai persigrupavome. Dar kad pristatysiu poną Mėją. Jūs per 20 metų dirbate Afrikoje, dirbate paramos vystimuisi rezultatyvumo srityje, vertinote paramos politikos veiksmingumą Afrikoje, taip pat esu vykdomas direktorius organizacijai Reality of Aid paramos realybė. Kas du metus ši organizacija teikia ataskaitą apie tendencijas ir tai, kokį puikiai padaryti pažangą, mažinant skurdą ir užtikrinti tvarų pristimas. Taip pat ponas Mėja yra bendra pirmininkis GPEDC. Taigi, pono Gas ir ponios Morket kolega. Pone Mėja, žodis jums, 10 minučių prašau. Labai ačiū, ponė pirminkė. Noriu patikoti šiam komitetui už tai, kad pakvietėte mane. Manau, kad tai puikiai rodo įtraukties lygmenį ES institucijose, norėdamas išgirsti mūsų balsą šiais klausimais. Taip pat noriu padėkoti Jums, kad skiriate laiko dalyvauti šiame posėdėje ir e, lauksiu tolesnio pokalbio. Pradžiai norėčiau pažiūrėti, koks yra kontekstas. Pirmiausia, finansavimas vystimuisi keičiasi, kadangi keičiasi politikos e, kontekstas. Didžiausia, daugiausia dėl to, kad e, pokyčius e, lemia geopolitika, technologijos, klimatas ir kiti veiksniai. Ir manau po to, kad, sakė ponė Susan, nuo 2015 metų vystamoji parama nepasiekė 0,7 procentų. Tai yra faktas. Jeigu kalbėsime apie veiksmingumą, tai klausimas yra, jeigu neslaikai įsipareigojim, kaip gali būti dirbti veiksmingai, tai išlieka problema, su kuria bandome susidoroti. Dauguma Afrikos vyriausybių vis dar prašo pasiekti tą 0,7 procentų tikslą, nes tai turi galimybę padėti šalėms pasiekti savo tikslus tvaraus vystimosi darbo atvarkės prasme. Antras klausimas, antra problema, kurią norėjau paminėti, kuri yra svarbi, kad skurdas vis dar yra tikrovė ir iššūkių vystimus į Afrikoje yra daug, ypač e, jeigu kalbėsime apie lėtą institucijų pokyčių tempą, ekonominę valdyseną, iš tikrųjų nėra tinkama, kad būtų sprendžiami vystimosi iššūkiai. Taigi viena vertus turime scenarijų, kada kuomet išteklių nepakanka vystimuisi, kita vertus institucijos e, yra vis silpnesnės ir, ir negali kovoti su tais iššūkiais. Ir e, štai toks yra kontekstas, kuriame turime e, dirbti. Antras klausimas, kurį norėjau paminėti, yra tai, kad oficialiai vystamoji parama vis dažniau menkinama kaip katali, laikoma katalizatoriumi tiesiog. Ta prasme, daugiau dėmesio skiriame, kaip ją panaudoti, mobilizuojant kitus subjektus, kad jie užpildytų spragą. O, o vietoj to, kad e, visamoji pagalba pati spręstų vystimosi iššūkius. Manau, kad turime iš naujo įvertinti šią poziciją ir pažiūrėti ir laikyti, kad parama būtų svarbiausia priemonė E, vystimas iššūkiams spręsti, man tai vis dar yra svarbiausias aspektas. Tai yra politinis pareiškimas, e, kurį turime pateikti. Parama visgi yra iki šiol svarbiausias elementas kovojant su iššūkiais. Na ir pagaliau šiandien kalbama apie veiksmingumą. Tai tampa ypač svarbu, nes vystimas veiksmingumas yra susijęs su mūsų partnerystė, kaip mes dirbame, kad pasiektume tvarų vystimasi. Taip pat tai susijęs su to, kaip mes vykdome vystamasias operacijas ir kaip palaikome dialogą, kad e, rastume sprendimus. Kas yra svarbu, taip pat yra kaip plėtojame pasaulinės partnerystės. E, manau, kad pasaulinė partnerystė e, vystimosi veiksmingumų yra svarbiausia platforma, leidžianti užtikrinti, kad vystimosi parama būtų veiksminga priemonė, kovojant su vystimos iššūkiais. Turime daryti tai, ką kalbame. Ir dėl to aš nuogastauju, kad kai sakoma apie, kalbama apie atskaitomybės klausimus, visi nori nusivarofuoti tiesiog, o kai kalbama apie rezultatus, tai randame nuovargį. Ir todėl aš noriu pasakyti, kad Afrika nuogastavoja, kad iš tikrųjų, kad kai kalbame apie pažangą, e, kad vystimosi partneriai gyvendintų įsipareigojimus, tai matome daug spragų. Pasiekta daug pažangos gerinant viešųjų finansų tvarkymą šalyse, e, e, naudojama daug naudojama daug paramos ne per šalių sistemas teikiamas. E, e, siekiama, kad kiekvienas centas siunčiamas iš čia kažką pakeistų žmonių gyvenime. Prieš tai perinant prie to, ką, dėl to, prie to, e, ką aš manau, kad reikėtų daryti, manau, kad reikia pabrėžti, kad ES vaidina labai svarbu vaidmenį veiksmingumo darbo atvarkę, ne tik pasaulinių lygmenių, bet ir šalių lygmenių. E, jūs padėjote daugelį šalių sukurti struktūras tam, kad vystimosi dar, darbo atvarkė būtų įgyvenina, bet tarptų vystimosi partnerių, kurios teikia e, tiesiog ne biudžeto paramą jūs esate. Todėl manau, kad labai svarbu peržiūrėti tą požiūrį, pagalvoti, kaip jį sustiprinti ir padaryti veiksmingesniu ypač kai kalbame apie 300 metų darbo atvarkę tvaraus vystimus tikslų kontekste, tai tampa labai svarbu. E, jeigu kalbėsime apie bendradarbiavimą, manau, kad ateityje Europos vystimosi bendradarbiavimas turėtų siekti, padėti siekti tvaraus vystimosi tikslų, kurie yra ypač svarbus Afrikai. Manau, kad turime pabrėžti čia būtinybę pabrėžti šalių lyderystę kad ES remtų tai, plėtojant e, vystimosi darbo atvarkę, bet taip pat padedant ir gyvendinti ją. Antras dalykas, kurį, kuriam turime skirti daug dėmesio, yra tai, kad, kad vystimosi poveikis e, skirtas piliečiams. Tai nėra svarbiausia, ką matome, bet tiesiog įgalinti žmonės. Ir šiuo atveju kalbama apie keič, pokyčius visuomenės pokyčius, kad matytus kokybės pagerėjimas gyvenime, piliečių gyvenime. Ir reikia užtikrinti, kad e, lyčių klausimai, žmonių, moterų įgalinimas taip pat turi būti šių pokyčių centre. Dar vienas dalykas, kurio noriu paminėti, yra paramos svarba. Tai yra, ji iš tikrųjų yra labai svarbi, ponia pirmininkė bet pastamėme, kad tai vis dažniau jo svarba menkinama. Bendras paramos tikslas yra vystis, turi būti skirtas vystimuisi, rasti pusiausvyrą tarp socialinių paslaugų teikimo ir taip pat teikiant paramą produktyviems ekonomikos sektoriams, nebūtinai per privataus sektoriaus investicijas per tą e, išteklių dalį, kuri gali būti suteikiama privačiam sektoriui remti. Demokratinė nusaibė taip pat yra labai svarbi. Tai yra tai, kad piliečiai jaustųsi vystimosi darbo atvarkės savininkais. Reikia mobilizuoti jų balsus, nustatant e, prioritetus vystimus ir taip pat reikia transformuoti, kokie prioritetai nustatomi ir užtikrinti, kad tai būtų suinteresuotos pusės, o ne tik naudos gavėjai. Vienas iš klausimų, kuris čia buvo užduotas, yra, yra tai, ką galėtų padaryti Europos komisija, kad pagerintų savo darbo veiksmingumą. Manau, kad daugelis dalykų, apie kurios kalba Afrikos šalis, yra susijęs su problemomis ir procedūromis, su kuriamis e, daugiamai vyriausybių agentūroms sunku sus, sus, susidoroti. Dėl to daug yra netinkamų išlaidų atsiranda. Šiame kontekste mes girdime, kad šalis skundžiasi, kad yra menkas apsarvavimo lygis. Bet ta sistema sudėtinga ir neleidžia šalims apsarbuoti išteklių. Taigi tai, kaip e, sukursime sistemą ir numatysime procedūras, kurios leistų vyriausybėms apsarbuoti tuos išteklius, yra svarbu. Antras dalykas Klausimas dėl atitikties šalies procedūromis. Tam tikrai ištekliai gyvendami už biudžeto ribų ir vis daugiau vyriausybių tam priešinasi. Todėl pagal tokį scenarių, pavyzdžiui, kai užtrunka daug laiko, kad susitartų ir būtent ne vyriausybė nukenčia, o skurdi moteris kaime ar vaikai, kurie negauna vaistų nuo živ vien dėl to, kad Europos, Europos komisijos procedūros yra sudėtingos. Reikia kažkaip tai išspręsti. Pilienės visuomenės kontekste manau, kad ateityje svarbu galvoti, kaip pagerinti prieigą prie išteklių, ypač Afrikos pilietiniai visuomeniai. Šiuo metu procedūros yra labai sudėtingos, todėl yra jiems labai sunku, jie turi paskliausti partneriais šiaurėje, kad galėtų pasiekti tuos išteklius. Trys dalykai, kuriuos noriu pasakyti e, peržiūrint politiką. Pirmiausia, reikia turėti mechanizmą, kuris remtų e, partnerystės. Šią prasme labai svarbu, kad ES investuotų daugiau į, į stiprų teisinį išorės uh, pagrindą. Taip pat reikia kalbėti apie mažėjančią pilietinės visuomenės erdvę Afrikoje, kur pilietinės visuomenės e, veikėjai žudomi, jų sąskaitos išaldomos, kai kuriais atvejais jie apšaukiami teroristais. Reikia rasti būdą, kaip e, daugia šalį suinteresuotų pusių procesą stiprinti. Kitas klausimas tai vien parama nepadeda išspręsti vystimos iššūkių. Tai turi būti tokia priemonė, kuri prisidėtų prie vidaus išteklių mobilizavimo. Ir čia ES taip pat gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, sprendžiant problemą su nelegaliais finansiniais rautais. Reikia stiprinti Afrikos šalių gebėjimus E, stiprinti planavimo priemonės mokesčio administracijoms, kovoti su mokesčio vengimu, kad mes užtikrintume, kad ištekliai, kuriuos šiuo metu prarandame, manoma, kad Afrika šiuo metu praranda per metus po 50 milijardų eurų dėl net legalių finansinių srautų. Reikia šią spragą panaikinti, kad turėtume pakankamos finansinės erdvės, sprendžiant e, vystimos iššūkius. Ir pagaliau, ponia moderatorė, jaunimo įgalinimo ir užimtumo problema negali būti pamiršta. Kalbant apie ateitį, labai svarbu įrengti jaunus žmonės, kurie būtų vystimasi partneriai ir sukurti struktūras, kurios e, įgalintų prasmingą jaunimo ir vaikų dalyvavimą. Ir ypač mes norime, kad ES įdėktų mechanizmus stebėti mechanizmus, kaip gyveninamos jaunimo paramos priemonės. Ir taip pat paramos biudžetas, kuris skirtas e, jaunimui ir vaikam, būtų svarbus, kad jis būtų atskiras ir tai pademonstruotų siekis spręsti jaunimo problemas. Kaip žinote, Afrika turi didžiausią jaunimo populiaciją. 65 procentai gyventojų yra jaunimas, o jie ateityje bus svarbiausi. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū Jums už jūsų pasisakymą. Iš karto suteikiu žodį kolegoms sureaguoti. Pagal frakcijas galėčiau, bet sakyčiau, kad, kad tie, prašom tie, kurie nori užduoti klausimus pirmieji. Pone, Dž... Pone Jones pirmą. Jones. Ačiū. Mane sudomino jūsų komentarai apie tai, kokia svarbi yra parama ir jūs manote, kad yra menkinama. Jūs kalbėjote apie tai, kaip pa, panaudoti pa, pa, pa, pa, paramą, e, mobilizuojant e, vidaus išteklių mobilizavimą. Manau, kad čia yra subtili diskusija, nes iš tiesų galima panaudoti paramą, panaudojant kitus išteklius ar vidaus, ar privataus sektoriaus, ar išorės privataus sektoriaus išteklius, bet aš sunku, kad būtų klaida išleisti iš akių vystomis paramos svarbą, ypač mažinant skurdą, kas yra svarbiausias tikslas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie toftimi priemonės plėtojimą. Ar jūs nekyla problemų, kad naujų priemonių kūrimas tvaraus vystimosi paramai gali nukreipti dėmesį iš šaliai ir turtingesniems šalėms gali leisti parodyti, kad jos iš tiesų skiria daugiau, nors e, per oficialią tą paramą, oficialioji parama iš tikrųjų skirta skurdo mažymui gali būti ir mažesnė. Ačiū ponas e, Helvenijai. Ačiū Hildeharda. Labai ačiū Jums, labai įdomu matyti visą globalų vaizdą, bet grįžtant prie vietinių vaizdo. Kaip jis įsivaizduoja galima bendradavimą, ypač kalbant apie vietos organizacijų veiklos veiksmingumą. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir antroji klausimo dalis. Bet tai yra tik tai skaičius, kokie, pro, kiek procentų gyventojų, jaunimo gyventojų turėtų būti pasiekti per tiesiogiai ar netiesiogiai. Taikant tokią vystimosi politiką. Ponas Gerans. Ačiū, norėčiau užduoti tokį klausimą, na, ponė Mėja. Jūs sakėte, kad e, parama būtų veiksminga, kad e, būtų į pasiektų 0,7 procentų. Tai yra valstybių donorių atsakomybė. Europos sąjunga galbūt pasakė daugiau, bet negu kitos, bet tai vis tiek ne, gana toli yra nuo 0,7 procentų. Jeigu mes turėtume, kad pasiektume taip, turėtume investuoti apie 3 milijardus. Antras argi? Kalbėjote apie vietinius aspektus, apie paramos gavėjus. Bet ar, kad jį pasiektų tas vietos valdžia, ar tai komisijos atsakomybė? Komisija e, skiria daug e, biudžetiniai paramai. Jeigu vystimosi politika bus pakeista biudžeto parama, tai būtent vietos valdžia turi apibriežti prioritetus. Jie turi pasakyti, kas turi būti daroma ir kieno rankomis. Komisijos vertimas dėl paramos yra pozityvus. Tačiau ko jūs laukiate, kokių sąlygų tam, kad biudžetinė parama pasiektų maksimalų veiksmingumą? Ačiū. Toliau pane Gonsalės ir tiek. Pone Mėja, pabaigoje jūs sakėte, kad reikia plėsti pilietinio dalyvavimo erdvę tam, kad būtų tas bendradarbiavimas veiksmingesnis. Parlamente mes diskutuojame apie pokotonų sustarimą ir komisija netrukus pateiks strategiją Afrikai. Akivaizdu, kad mums atrodo, kad turime stiprinti tą dokumentą, kad užtikrintume pilietinės visuomenės dalyvavimą, bet Afrikos vyriausybių atžvilgių, kokia yra jūsų nuomonė, nes dažnai Afrikos vyriausybės būtent yra tos, kurios mm, sumenkina, sumažina pilietinės visuomenės dalyvavimą. Ką jūs apie tai manate? Dėl to, kad Afrikos vyriausybės leidžia ar neleidžia pilietiniai visuomeniai dalyvauti, didinant vistamosios pagalbos e, veiksmingumą. Ponas Mė, prašom dabar Labai ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo paskutinioje. Iš tiesų, Afrikos šalių vyriausybės vis labiau, vis menkiau toleruoja pilietinę visuomenę. Ir prisėda prie to, kad erdvė pilietiniai visuomeniai mažėja. Turiu pasakyti, kad ne tik jos nes net dėl politinio priekabiavimų vystamasi partnerių atžvilgių, tai jie dėl to apsunkina sąlygas pilietiniams e, visuomenės organizacijoms gauti e, išteklių. Dėl to aš ir kalbėjau, kad e, ta ankstanti erdvė yra reali. Todėl visi, visi subjektai turi atlikti savo vaidmenį. Ir viena iš sąlygų turėtų būti, nesargė, bet vienas iš reikalavimų turėtų būti taikyti procesus, kurie būtų įtraukiantis ir įtrauktų įvairias interesuotas pusės. Nes tiems, kurie dirba globalioje partnerystėje, pilietinė visuomenė yra labai svarbi priimant sprendimus globalių lygmenių. Ir vienas iš dalykų, ką bandome padaryti, yra kaip e, replikuoti tas pilietinės struktūras šalių lygmenių. Pilietinės visuomenės dalyvavimas turi tapti normą politikos formavimą, bet taip pat ir partnerystėse, nes negalime kalbėti apie tai, kaip nieko nepamiršime politinėme fronte, o kai pradame kalbėti apie nacionalinį frontą, dėgiame taisyklės ar kliūtis, įtraukiančioms partnerystėms. Vienas iš dalykų, kurį siūlome, yra e, vystimos veiksmingumo, veiksmingumo darbo atvarkė padaryti nuosavybę šalise. Na, ir įtraukianti partnerystė reiškia, kad pilietinė visuomenė ne tik sėdėtų prie stalo, bet taip pat tos darbo atvarkės dėgėjai būtų. Ir teisinės, institucinės ir finansinės sistemos sukūrimas turėtų būti toks, kad jie galėtų būti svarbus subjektai savo ruoštų. Dėl biudžetinės paramos tai, tai yra labai svarbi paramos forma, ypač Afrikos šalių vyriausybėms. nes tokią paramą lengva panaudoti. Vėlgi iššūkis, kaip didinti skaidrumą biudžeto formavimo procese ir kaip susijęti patį biudžetą su e, realiais šalies prioritetais. Nes vienas dalykas yra turėti nacionalinę vystimosi strategiją ir kitas turėti biudžetą, kuris atitiktų tą strategiją. Ir mes bandome skurti mechanizmus, kurie tos ryšių užtikrintų, bet taip pat reikia skatinti ir piliečius dalyvauti biudžeto formavimo procese per prioritetų nustatymą, bet taip pat ir įgyvendinant nacionalinį biudžetą taip pat. Bet tai yra darbas, kurį turėtų daryti jūsų parlamentai, ne? Bet juk tą darbą turi daryti jūsų parlamentai. Yes, indeed. In fact, part of the budget making. Taip, dalis biudžeto formavimo proceso e, yra susijęs su parlamento darbu, aišku. Visų pirma, vyriausybė turi suburti viešas platformas, kad piliečiai išsisakytų dėl šalies prioritetų ir, aišku, per parlamento komitetus turi būti dirbama toliau. Ką aš norėjau pasakyti yra tai, kad formuojant biudžetą reikia užtikrinti visuomenės dalyvavimą. Tiek formuojant, tiek gyvendinant biudžetą. Na ir toliau e, vietos gyventojų veiks ir e, veiksmingumo darbo atvarkė. E, Vystimos veiksmingumo principų kontekste Yra trys elementai svarbus. Vienas dalykas yra demokratinė nuosavybė. Čia kalbame apie tai, kad piliečiai būtų svarbiausi, kuriant e, nacionalinę vystimosi strategiją, numatant biudžeto prioritetus, bet taip pat kaip ir dėgėjai viso to. Kaip sakiau, vyriausybė turi įdėkti struktūras ir sistemas, surinkti nuomonės ir užtikrinti, kad priečiai būtų proceso dalyviai. Antras dalykas yra įtraukianti partnerystės. Pačio, pati vyriausybė neturi pakankamai priemonių įdėkti vystimos darbo tvarkę šalyje, todėl kai tvaraus vystimos tikslai buvo patvirtinti ir mantra buvo, kad niekas neturi būti pamirštas, buvo manoma, kad tai būtų galimybė sukurti sistemą, kaip ir piliečiai būtų įgalinti ir aktyviai dalyvauti vystimėse. Todėl mes ir sakome, kad įgalinčios aplinkos e, sukūrimas, kuomet pilietinė visuomenė ir piliečiai organizuotųsi ir tartų savo žodį, yra labai svarbu, kad piliečiai aktyviai dalyvautų vystimėse. Trečias klausimas yra skaidrumas ir atskaitomybė. Vienas iš dalykų, kuris yra sunkus ten, iš kur aš esu, yra skaidrumas ir atskaitomybė. Kai ten vyksti, sakai, kad mažai kas turi teisinės sistemas, kurios leidžia pasinaudoti informaciją, gauti informaciją savo laiku. Kartais E, jeigu tokia informacija paskelbiama, tai išjungiamas internetas, taigi jeigu norime, kad piliečiai dalyvautų, reikia juos įgalinti. O tai yra per teisinius reguliavimo sistemas siekiant užtikrinti, kad piliečiai ta, būtų aktyvus procese. Viena iš priemonių, kurią būtų galima išmatuoti vystimosi bendradarbiavimą. Ypač siekiant pagerinti kiekybinę pusę, kiek ta priemonė galėtų padėti, neaišku. Iššūkis yra toks, ar kalba apie statistiką ir kam ta statistika reikalinga. Ar e, tam, kad parodytume, kad kaip mes siekiame rezultatų. Ir jeigu mes siekiame rezultatų, tai tie mechanizmai, kuriuos naudojame, turi padėti užtikrinti, kad turėtume dialogo sistemą e, ir išgirsti šalių partnerių balsus. Aš nemanau, kad viena vertus nelabai tai darome. Antra vertus, neaišku, kokia yra tokios priemonės prietinė verti palyginti su išteklių, kurių reikia vystimus kiekiu. Jeigu išspręstume tokias problemas, tai galbūt galėtume eiti tinkamą kryptimį. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū Jums. Ir toliau ponia Saldanija iš kalbės Europos pilietinės visuomenės perspektyvos, nors pati užaugus Indija yra ir iš Mumbajaus. Daugiau kaip 15 metų dirbo krikščionių vystimos organizacijoms Europoje. Po to praėjusį balandį ponia Saldanija tapo 15, 50 plėtinės organizacijų tinklo direktorė. Jie dirba mokesčių, privataus finansavimo ir paramos veiksmingumo klausimais. Pone Saldanė, jūs kantriai laukite savo eilės, ačiū Jums už tai. Ir norime suteikti Jums. Galime suorganizuoti ir tai, ką iki šiol išgirdote, prašom. Thank you, Ms. De Dėkuoju, ponė moderatorė. Dėkuoju komitetui ir pirmininkų šį kvietimą. Taip, tikrai kantriai laukiau, bet be abejo diskusija man buvo taip pat labai įdomi. Ir išgirdau labai įvairių požiūrių. Iš tiesų mes labai vertiname Europos parlamento e, lyd, kaip vaidmenį, kaip lyderio vaidmenį šioje situacijoje. Ir mes turėjome daug turėjome galimybę susipažinti su daug svarbių rezoliucijų, kurias parlamentas patvirtino pastaraisiais metais. Ir Aš norėčiau čia paminėti tris dokumentus. 2016 m. lapkričio mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija dėl e, vystimosi darbo tvarkės, kovojant su skurdu, neligybė ir užtikrinant tam tikrų viešojo sektoriaus e, paslaugų teikimą. Tai yra labai svarbi rezoliucija, kuri E, kur, kurią mes remiamės įvairiais atvejais. Toliau 2016 m. balandžio mėnesį buvo patvirtinta kita rezoliucija, kurioje yra kalbama apie privataus sektoriaus vaidmenį vystimosi politikos rytyje. Ir čia yra taip pat kalbama apie skaidrumą, atskaitomybę, e, nuosavybę e, ir kalbama apie visą privataus sektoriaus vaidmenį. E, E, susijusi su tikslų siekimo veiksmingumu. Ir taip pat labai svarbi yra praėjusių metų rezoliucija, e, ypač jinai susijusi su diskusijomis dėl daugiametės finansinės programos, e, dėl spragos finansavime, kuri atsirado Europos tvaraus vystimosi fondo plus finansavime. Ir aš tikiuosi, kad po šių klausimų taip pat bus e, parengtas atitinkamas pranešimas, kuris taip pat bus svarbus dokumentas ir dar kartą patvirtins e, Europos parlamento kaip lyderio vaidmenį. Ir yra labai svarbu, kad būtų at skiriamas atitinkamas finansavimas vystimosi politikai, ypač kovai su skurdu. Iš tiesų, e, vystimosi politikos veiksmingumas yra dažnai susijęs su tuo, kad yra užtikrinamos nos, atitinkami nusavybės principai tose pagalbą gaunančiose šalise. Ir čia labai svarbus aspektas būtų e, viešieji pirkimai. Ir dabar yra, e, pavyzdžiui, 2016 metais buvo 50, 55 milijardai e, JAV dolerių vien tokios vertės buvo tie viešieji pirkimai. Ir iš tiesų tai suteikia daug, daug pridėtinės vertės, ypač e, užtikrinant tiekimo grandinę, kalbant apie maistą, apie medikamentus. Ir taip pat e, tos lėšos gali padėti išspręsti atitinkamus sisteminės problemas, kad e, veiktų atitinkamos sistemos E, kurios skatintų užimtumą, kurios skatintų mažas ir vidutinės įmonės, e, kad jos vaidintų svarbu vaidmenį vietos e, ekonomikose. Ir mums atrodo, kad tai yra svarbus klausimai, kuriuos reikia spręsti. Ir mūsų viena rekomendacijų būtų būtent skatinti viešojo pirkimo procesus vystimosi pagalboje. E, taip pat yra labai svarbu, kad investicijos, e, kurios daromos iš tos vystimosi pagalbos, kad jos e, turėtų atitinkamą poveikį vystimosi politikui, kad jos nepakenktų vystimosi tikslams, kad e, nepakenktų socialiniai sistemai. Tai, tai yra tokie svarbus aspektai, kaip ta vystimosi pagalba gali e, prisidėti sprendžiant vystimosi tikslus, bet realybė, ir tą mes girdėjome iš ankstesnių kalbėtojų, yra kitokia, ypač ji atsi, atsiš, e, atsispindi nauja, naujoje GPEDC ataskaitoje. Ir dažnai nors tos sistemos pagalba gaunančiose šalise gerėja, E, yra tobulinamos, bet e, vis tik tai dar nėra e, daroma tinkamai. Ir taip pat yra labai svarbu, kaip to viešojo pirkimo procedūros iš tų donorų šalių būtų perkeliamos į, į pagalbą gaunančias šalis. Ir jeigu mes pak Taip pat susieta parama yra e, dažnai neefektyvi. Ji didina kaštus nuo 50 iki 50 procentų Ji taip pat reiškia, kad vystimosi val, besivystančios valstybės e, turi mažiau galimybių skatinti vietos ekonomiką. Mūsų tyrimai rodo, kad nors yra e, pažangos šiuose srityse, srityje 2017 metais 75 procentai ES paramos buvo nesusieta ir tai jau yra tam tikras patobulinimas. Dėl to uh, daug abejonių mums kelia visa diskusija dėl privataus sektoriaus dalyvavimo. Toliau e, privataus sektoriaus tokios priemonės kaip Europos e, E, tvaraus vystimosi fondas plus iš tiesų susiduria su, su rizika, kad, kad pažangos bus e, pasiekta tik tai formaliai. Kalbant apie susijęta paramą. ir yra labai svarbu, kad tie vysti, vy, vy, vystimosi veiksmingumo principai turėtų poveikį. Tai reiškia, kad mes turime skatinti atitinkamus veiksmus, kad skatintume tą vystimosi veiksmingumą Tom, ponas Gas e, paminėjo, kad vyksta paradigmų kaita ir ypač kovoje su skurdu. Ir iš tiesų ta kova e, reikalauja kūrybiškumo, e, reikia mąstyti kažkaip peržengiant e, to konkrečių taus tikslo ribas ir mes turėtume užduoti konkrečius klausimus, rimtus klausimus, kaip gerinti vystimosi veiksmingumą. Vienas dalykas, kad nėra atskaitomybės ir kitas dalykas nėra um, konkretaus veiksmų plano, e, kažkokių konkrečių įsipareigojimų, e, o tai yra reikalinga, kad uh, vystimosi veiksmingumas taptų realybę. Ir todėl mes manome, kad dabar Europoje vykstanti diskusija dėl e, daugiametės finansinės programos ir dėl EFSDE e plus iš tiesų e, tolsta nuo atitinkamo veiksmų plano. Ir būtų labai svarbu, kad vietos, e, vietos ūkiai e, gautų konkrečios paramos iš vystimosi pagalbos. Ir taip pat mes manome, kad finansavimo spragos E, turėtų būti užpildytos iš privačių lėšų ir būtų, tur, reiktų pasitelkti atitinkamas priemonės, kurios galėtų paskatinti privataus sektoriaus investicijas. tie milijardai, kurie turėtų virsti trilijonais, vis dar nėra realybė ir reikia daug nuveikti, kad tai taptų realybė. Ir e, Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį institucijų atskait, atskaitomybės srityje, bet taip pat yra labai svarbu, kad Europos parlamentas užtikrintų, kad visos diskusijos, kurios vyksta dėl FSD, dėl naujų priemonių, būtų e, pagrist tos e, e, patikima ir kažkokiais įrodymais e, grista, gris, grista diskusija. Ir toliau dar vienas svarbus aspektas, jau čia buvo paminėta, kad vystimosi veiksmingumas uh, turėtų būti aptariamas platesnėje diskusijoje, siejant su kitais klausimais ir mes turėtume žiūrėti į pagal, e, pa, finansavimą vystimosi pagalbos ir e, taip pat turėtume didinti didinti e, finansavimą ir galiausiai kalbant apie dabartinę diskusiją dėl Europos finansų sąrangos, Europos vystimosi pagalbos finansų sąrangos, tai yra ši, ši diskusija yra labai svarbi tam, kad būtų užtikrinta, kad e, ta sąranga veiktų e, teisingai, nes dabar mes matome tiesiog spragą, didžiulę spragą. Ir ir todėl reikia labai e, žiūrėti, kad ta vystimosi pagalba konkrečiai prisidėtų prie konkrečių uh, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo, kad ir taip pat prisidėtų prie kovos su klimato kaita, kad padėtų būti toms šalims atsparesniems įvairiems klimato iššūkiams. Ir kol kas šie klausimai nebuvo pakankamai e, nagrinėjami ekspertų grupėse, todėl mes norėtume paprašyti parlamento patikinti, kad e, užtikrinti, kad uh, kad kalbant apie tą naują sąrangą, kad nebūtų pamirštos šitos kritinės sąlygos susijusios su dabartinė finansavimo sąranga. Ačiū. Thank you, Mrs. Sardana. We are now opening. Dėkoju, ponia e, e, Saldana. Dabar e, suteiksime galimybę užduoti klausimus. Dėkoju, aš noriu užduoti trumpą klausimą man būtų įdomu, jūs, koks yra jūsų požiūris. Jūs dažnai minėjote veiksmų planus, kad turi būti e, geresnis veiksmų planas. Kodėl jūs taip manote? Aš noriu iš tiesų jūsų, iš jūsų pasimokyti. Man atrodo, man, man norėtųsi žinoti, e, koks yra Jūsų požiūris į tai, kaip pagerinti tuos veiksmų planus, padaryti juos veiksmingesniais, tai čia būtų vienas klausimas, o kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie finansų sąrangą. Kodėl jūs manote, kad, kad tai būtų naudinga? Aš esu parlamento narys aš galbūt turiu mažiau, mažiau informacijos, už jūs dėl to klausiu, bet čia aišku, aš jūs provokuoju. Pone Jones. Uh, um, about... Dėkoju. E, klausimas dėl. E, dėl skolų mes matome, kad e, Afrikoje e, vis didėja ta skolų krize ir jinai netgi darosi didesnė negu prieš tai buvusi ir tai susijusi taip pat ir su Kinijos bankų veikla. Ir Europos institucijos turbūt nepakankamai vertina e, tą situaciją. Ir kaip Jūs manote, kokį vaidmenį galėtų vaidinti ES padėdama spręsti tą naują uh, skolų krizę? Uh, Ir ar jūs matote kažkokį lyšį, ryšį tarp klimato ir vy, kaitos ir vystimosi politikos ir ką mes galėtume nuveikti šioje srityje? Ponas Gerens? Dėkoju, turiu keletą klausimų, kur aš jums užduoti. Pirmiausia, dėl paramos ir dėl susietosios paramos. Na, manau, kad kalbant apie naują finansavimo mechanizmą, ES yra padaręs daug pažangos kad e, būtų mažiau susijęto sunkumų su parama. Žinome, kad ypač Afrikos šalis nuolat skundėsi dėl to, kad procedūrų yra labai daug, kurias reikia padaryti dar prieš kontraktų sudarant. Tai, kaip suprantu, visą tai yra labai suprastinta, susijęs e, finansavimo mechanizmus ir tai yra daryta dabar jau. Tad manau, kad nuo 10 metų bus geriau viskas. Toliau kitas dalykas dėl susietos paramos. Taip, jūs teisingai sakote, kad yra padaryta pažangos, bet galim padaryti dar geriau. Tačiau, kaip, pavyzdžiui, yra su Kinija? Kinija vien tik tokią paramą teikia. Nei cento Kinai neišleidžia Afrikoje, kur nebūtų susieta parama. Ir taip jie taip pat siejasi ir su neformalia ekonomika, kur Kinija vis svarbės veikėjas yra. Ir taip pat Taip pat Centrinės Afrikos franko nuvertėjimas to susijęs yra. Matėme, kad e, vėlgi Kinijos atliktas dempingas čia buvo prisi... E, e, aktualus. Taigi reikia tikrai, manau, kad atsivekti ir kitus veikėjus, kurie mūsų konkurentai, kurie veikia vietoje. Toliau. E, kyla klausimas dėl Europos daraus vystimosi fondo plus. Na, jūs gan kritiškai atsiliepėte, bet manau, kad reikia šį fondą dar suteikti jam šansą įvertinti. Vis tik Europos parlamentas labai stipriai palaikė šį instrumentą. Ir aš manau, kad šis instrumentas gali sumažintas problemas, kurios kėla dėl kitų pro fondų netikmo naudojimo. Aš beje labai palaikau 0,7 procentų paramos e, tikslą. Žinau, kad mano šalis dar to nepasiekė. Ta, bet kągi tuomet daryti laikinai, kol dar tas tikslas nepasiektas, kur rasti lėšų. Bet kuriu atveju Afrikos kuriuose šalise augimas e, per 60 metų gali siekti 5 procentus BVP. Ir 21 procentas e, tikrai galėtų na, daug daugiau skirti patys e, savo vystimus finansavimui. Tačiau yra pora problemiškų elementų. Pirmiausia, ilgalaikis finansavimas. Todėl, kad bankų sistema Afrika dar nėra prie to pristaikęs. Kol kas tik keli Maroko ir Pietų Afrikos bankai, kurie pakankamai veikia, gerai išmano taisyklę žaidimo ir, pažiūrėjau, finansuoja tinkamai žemės ūkį. Tačiau kitokio ilgalaikio finansavimo tiesiog nėra vietoje. Ta reikia pagerinti. Taigi ir geresnių investicijų reikia ir kitų programų, pavyzdžiui, valstybės remiamo kredito, kad būtų galima numatyti kitą, kitokį finansavimą, ne, skol, ne, nelendant į didesnę skolą. Kita vertus, taip pat reikia toks plėtinė visuomenė. Plėtinė visuomenė turi pasakyti savo šalių vyriausybei, kad uh, atsargiai reikia skolintis, tačiau vis tik, na, parlamento nariai dažnai priima tos sprendimus, o jie yra žmonių atstovai, jie turi būti atsargus. Toliau. Kitas dalykas, kaip geriau investuoti, daugiau investuoti. Taip, tikrai reikia pritraukti didesnės sumas ir tikrai reikia galimybių visiems, padinti galimybių visiems įvairiems e, ūkio veikėjams, tiek kepėjų, to mechanikui, smulkiems veikėjams gauti garantiją savo vietos bankuose. Ir suteiktų garantijas net ir tais atvejais, kai jie patys nieko tiesiog neveikia susijusio su Europą. Na, aš manau, kad e, šis instrumentas tikrai gali būti labai naudingas, nereikėtų jo taip skeptiškai vertinti. Toliau manau, kad fondas vėlgi yra panašu tiesiog bendrai į pinigus. Na, ar gerai ar blogai bus panaudojamas, priklauso nuo to, kaip, kur bus nukreiptas. Tai taip pat sės ir su pačiamis valstybėmis. Ten yra keli perskirstimo galimi instrumentai, kurie e, susijęs su neligybė. Pirmiausia, tai yra teisingas apmokestinimas, antras dalykas yra socialinės apsaugos buvimas. Visi pasaulio tyrimai rodo, kad e, kai yra pakankama apsauga lygos atvejais ar e, pakankama parama e, vyresniems gyventojams, tai tuomet daug mažiau kainuoja sveikatos apsauga tose šalyse. Taigi manau, kad yra tokių veiksnių, kur, kurias reikėtų paskatinti, tinkamą perskaitimą reikėtų paskatinti. Tai taip pat padėtų užtikrinti desnį lygybę. Ir manau, kad komisija taip pat turėtų padėti, užtikrinti visom valstybėm, visam valstybėm turėti tinkamą salinę apsaugą. Na tai nėra neįmanoma. Nes kai kurias yra šalis, kur tiesiog nieko nėra. Ruandoje 90 procentų žmonių e, turi tai ir e, turi prieigą prie salės apsaugos. Ir tai yra jau turtinga šalis, bet ne paimų šalis. tikrai manau, kad mūsų indėlis gali padėti taip pakeisti dabartinę netinkamą situaciją Afrikoje. Dėkoju. Dėkoju. Na, klausimų netiek ir daug, daug pareiškimų, bet taip jau turbūt vyksta dialogas. Toliau mažorino. Ir tada baigsime šį diskusijų etapą ir steiksiu vėl žodį prelegentai. Dėkoju, pasitengsiu kalbėti trumpai. Štai ko norėjau paklausti. Kaip jūs vertinate tas diskusijas, kur šiuo metu vyksta apie skaidrumą, pajėgumus, apie tai, kad reikės tikinti, jog ištikliai yra tinkamai panaudojami, ar tikrai jie pasiekia reikiamų rezultatų. Manau, kad prie viso to galėtų labiau pat prisidėti plėtinė visuomenė Europoje. Čia turiu galvoje ne tik įvairių parlamentų vaidmenį. Čia taip pat turiu galvoje ir bendrai organizuotą pilietinę visuomenę, NVO, pelno įsikinčių organizacijas, kitus elementus. Visi šie veikėjai, jie taip pat dalyvauja vystimosi programuose ir jie gali bendrabiauti su daugybė programų Afrikoje. Taigi čia norėčiau užgirsti, ką jūs manote apie situaciją. Manau, kad mes turime kiek įmanoma skatinti bedarbiavimą su pilietinė visuomenė, kad tų veikėjų balsas geriau atspindėtų šioje sferoje. Dėkuoju. Dėkoju. Dabar tik turiu prelegentiai atsakyti. Dėkoju. Galbūt pradėsiu nuo klausimo apie galbūt cinizmą už mūsų pusės arba dėl, gana, ta vertinimą, kaip vertinamas yra investicijų planas plus. Ko mes iš tikrųjų norime, tai atsargumo. Reikia užtikrinti, kad visi sprendimai, kad ir kokia bus sąranga ar kokie bus planai, būtų sudaromi atsižvelgiant į esamas žinias, esamus įrodymus. Vis tik dabar duomenys rodo, kad e, nėra tiek lėšų, kiek planuojama, jų yra daug mažiau. Kitas dalykas mūsų moksliniai tyrimai rodo, kad labai daug lėšų skiriama vidutinių pajamų šalims ir taip pat labai daug tų lėšų skiriama į kietuos sektorius, kaip, pažiūrėjau, infrastruktūrą ir energetiką. Jeigu mes galėtume kurti investavimo planus, kurie paskatintų tas vidutinių pajamų šalis, ir pas, paskatintų taip pat ir kepėjus ir mechanikus šalyse, tačiau ypač paskatintų mikro įmonės, kurias, e, kurias vadovauja moteris, tai būtų puiku. Ir būtent to mes prašome. Kalbant apie sąlygas keliamas finansavimui, reikia užtikrinti, kad instrumentai būtų sukūrėmi taip ir parama būtų naudojama taip, kad būtų tikrai prisidama prie tvarios plėtros tikslų ir būtų kuriamos tokios sistemos, kurios didintų sistemų atsparumą, taip pat prisidėtų prie kovos klimato kaita ir užtikrintų ekonomikos atsparumą. Užuot didinus neligybę, ar užuot tik sutelkus tik tam tikrus ekonomikos sektorius. Tada mes jau galėtume to nebūtų problemos. 80 procentų skiriam, yra siejama su klimato kaita. 80 procentų iš naujų prie, instrumentų yra siejama su klimato kaita. Na, turbūt reikia labai aiškiai turėti galvoje, apie ką eina kalba, kalbant apie vystimas plėtrą ir ką sako skaičiai. Toliau dėl instrumentų sujungimo. Tikrai džiugina, jeigu mokomas yra ir instrumentai susijęmi. Jeigu tai darant yra remiamasi vystimosi paramos principais ir jeigu užtikrinama, kad ta nauja sujungta architektūra yra tinkama. Tai yra labai svarbu. Toliau, skolos klausimas. Be abejo, tai kelia vis daugiau nerimo. Beras praėjusią savaitę TVF vadovė kalbėjo apie tai, kad situacija artėja prie tokios situacijos, kokios nebuvo jau labai senai. Iš principo, matome skolas lygius, kurie buvo prieš didžiąją depresiją praėjusiame amžyje. Taip pat labai svarbu ir skolos pobūdis ir dydis. Skola daug kompleksiškesnė, daug, daugiau vietinės skolos, taip pat ir daug įvairesnių kreditorių. Taigi, reikės ir daug įvairesnių sprendimų. Ko mes prašome? tai tikrai sistemiško ir institucinio atsako į skolų tvarumo klausimus ir iššūkius. Svarbu, kad šių sprendimų nemonopolizuotų kreditoriai, kad mechanizmai būtų tikrai sąžiningi, kuomet kreditoriai ir skolininkai galėtų susėsti prie stalo ir dėrėtis pagal aiškias taisyklės ir kuomet būtų apsaugoma žmogaus teisės. Nes dabar mums kelia daug nerimo tai, kad jeigu pažiūrėsime į paskutinės diskusijas dėl skolų restruktūrizavimo arba į tą situaciją, kuomet skola yra netvari, tai matysime, kad daug daugiau lėšų skiriama skolų išmokėjimui, o ne viešosiams paslaugoms. Toliau dėl klimato kaitos, kovos klimato kaita finansavimo. Daug apie tai dabar kalbama. Kalbant apie žalį ir, teis, žalį ir teisingą pertvarką. Vystimosi finansavimas žinoma svarbus, tačiau jis turėti greta klimato kaitos finansavimo klimato kaitos poreikiai yra skubus ir dideli, bet taip pat svarbu toliau laikytis žmogaus teisų įsipareigojimų, vystimos įsipareigojimų, jie taip pat yra labai skubus ir svarbus e, elementai ir jų taip pat didyti tik padidins klimato kaita ir su klimato kaitos susijusios nelaimės, ypač pažydžiamose klimato situacijose, nes labiausiai nukenčia vis tik skurdai gyventi žmonės. Taigi reikės papildomo finansavimo, kad būtų tinkami nu, numatyti patikimi planai iki kovos klimato kaita, tačiau taip pat reikia ir oficialios paramos vystimusi Tai reikia užtikrinti, kad pačios bendruomenės būtų atsparios klimato kaitai. Taigi tie dalykai viena greta viens kitą palaiko, tačiau reikia daugiau lėšų. Greta to turime apgalvoti, kaip visa sistema gali prisidėti prie to, kad ekonominės sistemos būtų stipresnės, atsvare, atsparesnės. Čia taip pat reikia užtikrinti geresnius, geresnį finansų tvarkymą viduje, kovoti su nelegaliais finansų srautais. Priekybos klausimai čia labai svarbus yra. Toliau. Klim, kovos klimato kaita finansavimas ir vystimos finansavimo sąrangos pokyčiai. Šios diskusijos prasidėjo praėjusiais metais. taryba vicepirmininko lygių nustatė, skūrė naują darbo grupę, kuri turėtų peržiūrėti ES finansavimo architektūrą. Ir tai turi peržiūrėti Europos ekosusios plėtros banko vaidmenį, ypač šio banko išorės veiksmų dėmenį ir teikiamą paramą išoriai. Taip pat ir peržiūrimas ir Europos investicijų bankas. Čia pirmininko darbo grupė numatė tris galimybės. Pirmas dalykas yra užtikrinti, kad visi instrumentiniai sprendimai dėl sąrangos atspindėtų ateities poreikius Tai yra labai svarbu. Yra jau išmoktų pamokų ir esame taip pat ne kartą kalbėję, kad investicinis bankas ir Meksusis plėtros bankas turi turėti saugiklius kurie užtikrintų, kad e, jų veikla prisidėtų prie vystimosi, taigi turėtų tokius saugiklių kaip bendravimas su bendruomenė, klimato klausimai ir visą tai na, iki šiol nebuvo įtraukiama. Kas mums kelia nuogastavimų, kad naujoje taip pat architektūroje vėlgi nebus tai atsižvelgta. Taigi, net jeigu institucijos veikia ir ger, yra, jeigu institucijos yra geros, vis tik e, perinant prie naujos sąrangos gali išlikti tam tikrų pažeidžiamų elementų. O vystimus itin svarbu, kad būtų tinkami saugikliai numatyti, kad, kad būtų galima užtikrinti, kad tikrai finansavimas prisideda prie vystimosi, kad neliktų tų pažeidžiamų taškų ir nebūtų finansuojami tie trūkumų turintis elementai. Dėkoju. Labai ačiū. Diskusija labai gera, bet turime problemą. Baigėsi mums skirtas laikos. Mes numatėme įtraukti tyrimai į savo klausimus, kurį užsakėme praėjusiais metais. E, Studija vadinasi poveikis ir e, vystimasis ir poveikis, e, tai yra veiksmingumas ir poveikis. Dabar nebeturime laiko ją pristatyti, bet mes jį išsintinėsime ir jums visiems visgi norėčiau suteikti žodį poniai Sarasen, kuris yra e, vystimas, finansavimo ir veiksmingumo skyriaus vadovas iš Europos komisijos. Jam skiriame tris minutės ir po to žodis ponui Gas e, pabaigti šį diskusiją ir baigsime šios klausimus. Taigi maksimaliai dar 10 minučių dar galime skirti. Thank you, Mrs. Moder. Ačiū, ponė moderatorė. Pirmiausia, noriu priminti, kad vis paramos veiksmingumas buvo sugalvotas maždaug prieš 20 metų didžiausių donorių tuo metu, kad būtų pagerintas paramos kokybė ir veiksmingumas. Tas skaidrumas, veiksmingumas, atskaitomybė, nuosaibė, visi tai daly, tie dalykai skirti tam, kad būtų sustiprintos šalių partnerių institucijos ir sistemos plačiausia prasme. Ir tokiu būdu pagerinti vystimos paramos poveikį ir tvarumą. Duomenys tuo metu rodė, kad tam reikėjo tokios, tuo metu tos darbo tvarkės ir tai yra tiesa ir šiandien. Šios dienos diskusijose dėl vystimosi finansavimo ir veiksmingų darbotvarkės. Veiksmingas reiškia, kad nebūtina daugiau pinigų, tiesiog reikia pasiekti daugiau su esamais ištekliais. Komisija, kaip ir ES valstybės narės apskritai, daug investuoja į bendradarbiavimo modelius pagristus veiksmingumo principais. Mes rengėme bendras programas dėl to mažinamas susiskaldimas. Aišku, viskas priklauso nuo šalių partnerių, vystimosi planų ir pilietinės visuomenės įtraukimo. Mes įgyvendiname ir biudžeto paramą, nes e, ponas Mėja prašė, kad daugiau būtų skiriama biudžeto paramas. Tiesiog noriu priminti, kad 40 e, procentų komisijos dvišalės paramos yra biudžeto parama ir tai yra veiksmingiausias įgyvendinimo modelis, nes jis pagristas ir nacionalinė politika, kuri leidžia daryti įtaką nacionaliai politikai, nes tuo metu kalbėsi kartu su vyriausybė, dėgiant tokius modelius. Jeigu turi biudžetinę paramą vandens sektoriui, tai finansuoji tos sistemos infrastruktūros atnaujinimą, o šalis užtikrina kokybiškos politikos dėgymą, ta prasme. Naudojamos sistemos, kurios leidžia demokratiškai prižiūrėti visą tai. Taip pat e, dėl skaidrumo principą tai norėčiau pareklamuoti ES paramos tyrinėtoje, tai yra internetinė priemonė, kuri rodo ką visos šalis ir EBPO e šalis daro, visus duomenis galime pamatyti agreguotai ar projekto lygmenį kiekvienoje šalyje. Didžiausia problema šiuo metu nėra. Yra tai, kad ne visi donorai naudoja veiksmingumo principus. Reikia, kad visi donorai tai darytų, nes šalių sistemos bus tiek stiprios, kiek tos jėgos e, suteiks visi. Norime, turime turėti e, biudžetinę paramą, galime turėti, jeigu naudojame e, šalių sistemas, bet jeigu kiti norai to nedaro, tai tuomet trūksta. Reikia visi donorai taikytų veiksmingumo principus ar principus, kurie būtų panašus tradiciniams veiksmingumo principams. Tam ir buvo sukurtas e, GPDIC. Bet e, GBTIC nepavyko pritraukti kai kurių paramos teikėjų. Ir todėl mes norime, kad e, GBDIC keistus ir dėkojame šve, Šveicarijos pirmininkui, vicepirmininkui už patvirtinimą, kad reikia grįžti prie principų, ne, ne prie detalių ar techninių detalių, e, gyvenant e, veiksmingo principus, kurie susilaukia per daug dėmesio. Reikia grįžti prie to, kodėl svarbu taikyti veiksmingumo principus. Dėl to, kad poveikis geresnis. Ir taip pademonstravus šalims partneriams, jos galėtų prašyti savo vystimosi partnerių taikyti tuos principus, skaidrumo ir nusavybės principus. Tai vėl galaikis darbas, mes tai suprantame, bet šį procesą pradėjome kartu su GPDC. Ačiū ponios Sarasen, toliau ponas Gas, prašom jums žodis užbaigti šią diskusiją, rezumuoti ir pasakyti, kas jūsų nuomonė svarbiausia ir kas buvo galbūt nauja. Labai ačiū, ponė moderatorė. Mano nuomonė diskusija buvo labai turtinga. Norėčiau pacituoti vieną iš jūsų. Ponas Giorens sakė, turime kalbėti aiškiai ir sąžiningai patys prieš save. kad e, filosofija susijusi su vystomuoju bendravimu čia keičiasi. Ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad jis surengė šią diskusiją. Aš manau, kad jūsų rezoliucija, ką minėjo Džin, rodo, kad jūs nuolat keliate klausimą, ar darome viską teisingai. Ir manau, tai yra teisinga daryti. Kelti šį klausimą pirmiausia. <clears throat> Mūsų europiečių ar BPO šalių parama skiriasi. Skiriasi nuo kiniečių paramos. Ji pagrista vertybėmis, darbo atvarkė yra ta pati 2030 metams. Tai labai stipri priemonė, kurią turime naudoti. Negrįšiu prie to, ką sakiau anksčiau, bet demokratija yra mūsų stipriausia vertybė, žmogaus teisės yra mūsų darbo širdis, tai yra pozityvu. Kita vertus, turime patys savo prisipažinti, kad kartais trumpalaikius politinius interesus statome į pirmą vietą. Tad ir tai kartais tampa prioritetas palyginti su ilgalaikiu tvariu vystimusi. Iš jūsų svečių, ponė moderatorė, ponios ir ponai, išgirdote, kad ES turi svarbiausią vaidmenį vystamojo bendradavimo ir veiksmingumo srityje. Ir mes e, laukiame iš jūsų lyderių daug dėl siekių, dėl oficialios visamosios pagalbos išlaikymo, dėl paramos dalies, kuri tenka skuriausioms šalims ir to vaidmens, kurį vaidina vystamoji parama, e, nu, panaudojant tai kaip svertą, didinant e, pilietinę erdvę, yra visą tai svarbu. Ponas pirmininkas Tobė šiek tiek bandė mus išprovokuoti. Ir tada mes sakėme, kad įdėliame pasaulyje mes norėtume, kad ES investuotų dar daugiau į darbo vietų kūrimą, tai užtikrindama tai, kad e, mergaitės eitų į mokyklą ir padėti besivystančiams šalims pereiti prie mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Aišku, pirmiausia, turime parodyti tokį pavyzdį, kaip EBPO e šalis, remti centralizuotas valdžios institucijas, teritorinės įstaigas, stiprinti mokesčių sistemas ir užtikrinti, kad ypač Afrika sugebėtų padvigubinti savo maisto gamybą per gančius 20 metų, skaitant ir genetinių išteklių panaudojimą, kuriuos esame kaupę savo genų bankuose. Turime šiek tiek daugiau sumaišyti ir dalytis genais, kad rastume tų sprendimų. Ponas Gerans du kartus paprašė mūsų pagalvoti, ką reiškia biudžeto parama su sąlygomis. Man atrodo, kad tai svarbus klausimas pasvarstyti, nes mažesnės šalis tokios kaip mano, mes netikime daug paramos biudžetui, nes neturime didelio svorio politikos dialoge, kuris su tuo susijęs. O jūs tą svorį turite. <clears throat> Ir todėl diskusija apie paramos sąlygas yra svarbi. Nereikia sakyti, kad tiesiog duodė aklai, bet reikia galvoti apie tai, ką duodame ir ką gauname mainais. Vienas yra e, tvaraus vystimosi planų gyvenimas ir suderinimas su planais ir biudžetais. Reikia užtikrinti, kad audito sistemos veiktų generaliniai auditoriai ar parlamentinė priežiūra turi būti vykdoma. Taip pat reikia užtikrinti, kad mokesnė sistema būtų stiprinama, tai buvo minėta keletą kartų. Na ir po to reikia turėti atskirą sektorių vaizdą, kad būtų užtikrinta, kad pagrindinės paslaugos, tai yra kad tie, kurie tiekia paramą biudžetui, ne, pake, neištumtų vyriausybės atsakomybės teikiant pagrindinės paslaugas. Kai tuo tarpu vyriausybė tiesiog gražina skolą ar finansuoja, finansuoja kitas sritis, kurio, kurių prioritetas yra mažesnis taros vysimas tikslų prasme. Na ir pagaliau norėčiau išdėstyti tris prašymus, kuriuos patikė Suzana Morhead. Ji priminė jums, kad jūs turite ir eurų, ir politinio svorio, kurie jums leidžia žaisti aukštesnėje lygoje. Ir dėl to mes žvelgėme į jūs, kad jūs užtikrintumėte, kad būtų rezultatai ir kad visi besvystimosi partneriai efektyvumą laikytų imperatyvų. Antra, kad nereikia vengti politikos sudarinimo klausimų svarbos, kad mm, vystymosi bendra, bendradarbiavimo bendruomenė dalyvautų diskusijose apie migraciją, apie saugumą, apie finansus ir galiausiai Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad institucijos būtų atskaitingos darydamos tai, ką jūs iškelėte kaip prioritetus. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad paskutinis pareiškimas negalėtų būti geresnis. E, galbūt turėčiau idėją kitam klausimui. Ryšį tarp karinės pagalbos ir vistamosios pagalbos ar karinės situacijos, kaip pavyzdžiui Malija. Ačiū visiems už jūsų dalyvavimą aktyvioje diskusijoje. Tikiuosi, kad išlaikysime tokį lygį ateityje ir raginu kitas frakcijas siūlyti ir savo idėjas klausimams. Ir šią džiugę žinę baigiu šius klausimus ir e, linkiu Jums gero vakaro ir geros likusios savaitės. Viso gero.